So, liebe Kolleginnen und Kollegen, für alle, die schon da sind, wollen wir. Taigi, gerbiami kolegos, tie, kurie susirinko į posėdį, tiems norėčiau pasakyti, kad pradedame mūsų posėdį, sveikinu visus susirinkusius. Tai bus paskutinis mūsų posėdis šiais metais. Pirmasis mūsų darbo atvarkės punktas yra darbo atvarkės tvirtinimas. Darbo atvarkėje yra keli pakeitimai. 13 punktą dar išnagrinėsime šiandien po dešimtojo punkto. Toliau kitas pakeitimas rytoj ryte. Mūsų, į mūsų komitetą atvyks parlamento pirmininkas Buzekas. Ir iš savo perspektyvos pakalbės apie klimato kaitos konferenciją Kankūne, kadangi jis turi daug susitikimų uh, gali būti, kad jis ateis bet kuriuo metu ir jam tiesiog turėsime suteikti laiko jo pasisakymui. Ir toliau paskutinis klausimas, e, paskutinis pakeitimas, e, abu klausimai dėl žolinių vaistų bus nagrinėjami kartu. O septintas darbo tvarkės punktas Tai yra pranešimo, kolegos Kilakakis pranešimas bus nukeltas į kitą mūsų posėdį. Taigi tokie yra darbo tvarkės pakeitimai. Jeigu nėra jokių prieštaravimų, tai tokią darbo tvarkę ir tvirtiname. Toliau pirmininko pranešimai galėčiau pasakyti tokią informaciją, kad rytoj salėje 4 kūdų 13 valandą vyks, bus pristatomas Europos aplinkosaugos projektas. Taigi, tuos, kurios domina šis projektas, prašau apsilankyti renginyje, kuris įvyks jam pastate 4Q2 salėje. E, jame tame renginyje dalyvaus komisaras ir atitinkamų komitetų pirmininkai. O rytoj po pietų čia komitete mes kalbėsime apie šį e, projektą. Gruodžio pirmą dieną po pietų šioje salėje, e, 2Q2 salėje vyks seminaras dėl miškų apsaugos, dėl žaliosios knygos skirtos miškų apsaugai. Ir koordinatoriai nusprendė, kad turi įvykti seminaras šią temą, taigi jis įvyks gruodžio pirmą dieną po pietų šioje salėje. Taip pat norėčiau priminti, kad gruodžio pirmoji diena yra pasaulinė AIDS diena ir mes iš jungtinių tautų gavome eilinę ataskaitą ir iš tiesų tos ataskaitos turinys yra baisus, nes šiuo metu visame pasaulyje 33 milijonai AIDS infekuotų žmonių yra ir didžiausias Didžiausias e, infekuotųjų AIDS skaičius yra e, Afrikos regione į vakarus nuo, į pietus nuo Saharos. Ten yra 22,5 milijonai sergančiųjų. Taigi ir Europoje ši tema yra labai aktuali. Labai suskausmingomis problemos susiduria Baltijos šalis, Rusija ir Ukraina. Taigi tai yra baisi problema. Taip pat reikia paliesti dar kitą problemą, tai yra atliekų krizė ištikusi Italiją. Komisija nusintė savo, savo delegaciją, ta delegacija pažiūrės, kokios ten yra problemos ir ponė Pija Bučela yra tos delegacijos vadovė ji gruodžio pirmą dieną mus informuos apie situaciją Italijoje. Na ir paskutinis mano pranešimas. Šiandien Kankūne prasideda klimato konferencija. Praėjusią savaitę Strasbūrė visi e, dalyvavome tvirtinant atitinkamą rezoliuciją. 292 kolegos balsavo už šią rezoliuciją. Aš maniau, kad mums pavyks pasiekti didesnės vienybės, tačiau dėja taip neatsitiko. Aš susipažinau su tam tikrais spaudos pranešimais po balsavimo ir galiu pasakyti, kad kai kurie dalykai mane tikrai labai nustebino. Aišku, nebūtina pritarti viskam, ką, už ką nubalsuoja. E, parlamentarų didžioji dauguma, tačiau vis tiek yra uh, stebėtina, kai ponas Raul, kuris yra pramonės komiteto pirmininkas, pasako, kad ta rezoliucija prilyksta ekonominės politikos savižudybei. Toliau kita citata, ko nepavyko pasiekti po antrojo pasaulinio karo, paversti Vokietijos agrarinę valstybę, dabar to reikalauja Europos parlamentas. Toliau trečia citata ir klimato politikos. E, požiūriu tai, kas buvo patvirtinta, yra nesąmonė. Manau, kad kolega čia nuėjo šiek tiek per toli ir nežinau, ar mes galime smerkti vieni kitų pasisakymus ir aš net nežinau, kaip į tai reaguos pramonės komitetas. Taigi tokie yra mano pranešimai. Dabar kolegė Dagmar Atbern. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš kaip tik norėjau užduoti klausimą. E, kom, būti komiteto pirmininku yra labai aukštas postas e, parlamente ir tos laimės nenusipelnome mes visi, o tiems, kuriems pasisekė užimti tuos postus, jie turi prisimti atsakomybę ir turi pasisakyti viso komiteto valdu, to, vardu. Todėl aš norėčiau, kad jūs, kaip mūsų komiteto pirmininkas, sužinotumėte, ar pono Reul pasisakymai buvo e, pasisakymai kuriuos jis padarė viso pramonės komiteto vardu, ar tai yra jo asmeniai pasisakymai, kuriuos tada būtų galima vertinti tokiais beskonio pasisakymais. Pone pirmininkė, iš tiesų tokie komentarai netitinka parlamento nuomonės, kuri buvo išreikšta ne vieną kartą. Kaip pirmininko komitetas, jis veikdamas kaip asmuo gali elgtis kaip nori, bet tik tai ne kaip parlamento atstovas bent taip mes galvojame savo grupėje, nes negalime taip elgtis ir negalime viešai taip kalbėti žiniasklaidai. Ir manau, kad taip paprastai bent tokios nuostatos laikomės savo frakcijoje. Tikiu, kad tai turėtų būti taikoma ir šiuo atveju. Katlin. Aš esu visavertė ITRE komiteto narė, pažįstu pirmininką Ir šią savaitę komitetas posėdžiaus labai sudėkinga, kad jūs uh, pacitavote tuos komentarus. Aš asmeniškai ketinu iškelti šį klausimą ne tik tai mūsų frakcijų, bet taip pat ir įtre komiteto posėdėje, kuris vyks šią savaitę. Dėkoju iš tiesų yra šiek tiek neįprasta, kai pradedi cituoti kolegas, tačiau manau, kad šiuo atveju kolega tikrai peržengia tam tikras ribas ir negalima palikti tų pasisakymų nepastebėtų. Ir iš tiesų tai yra Europos Sąjungos tarybos sprendimas, kad mes turime e, siekti 30 procentų tikslo, taigi iš tiesų nesuprantama, kai kolega staiga pasisako prieš tuos tikslus. Toliau ketvirtas mūsų darbo tvarkės punktas, tai yra žodinis klausimas, kurį uždavė Janoš Ader, Anja Weisgerber ir Jim Higgins. Tai yra klausimas dėl vitamino D trūkumo. Atsiprašau, mes e, praleidome trečią darbo tvarkės punktą, tai yra rugsėjo 6 dienos posėdžio protokolo tvirtinimas. Jeigu niekas neturi jokių pastabų, tai tuomet protokolas tvirtinamas. Na ir dabar periname prie ketvirtojo punkto, taigi klausimas pateiktas žodžiu dėl vitamino D trūkumo. Ir čia keisimės nuomonėmis su komisijos atstovais. Visų pirma, suteiksiu žodį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 Ir čia netgi turiu tos konferencijos santrauką. Jeigu kam, kam nors įdomu, tai prašau, kreipkitės į mane, aš jums suteiksiu. Ir šitoje konferencijoje buvo nagrinėjami įvairūs klausimai. Vienas iš jų buvo man anksčiau nežinomas klausimas, nes aš pats nesu gydytojas. Todėl kai kuriems asmenims čia norėčiau, kai kurių asmenų esančių šioje salėje norėčiau atsiprašyti, aš būčiau. Aš būčiau mielai skyręs laiko šiam klausimui, bet tai nebuvo įmanoma. Taip pat mes gavome dar papildomos medžiagos. Ji yra to, gaunama tokiu formatu, kokį aš jums rodau. Ir jūs galite gauti jodai baltas kopijas šito dokumento. Tikrai visiems rekomenduočiau paskaityti. Taigi dabar nenorėčiau nagrinėti šitos papildomos medžiagos, bet norėčiau apibendrinti pagrindinius dalykus, kur yra problema. Mes visi, net ir tie, kurie nėra medikai, o yra paprasti žmonės, tokie kaip aš, visi žinome, kad žmogui reikia vitamino D. Ir jo reikia taip pat ir suaugusiems žmonėms. Tai yra vitaminas, kuris yra svarbus e, žmogaus kaulams ir raumenims. Ir todėl reikia tam, tikro, tam tikros mytybos, kad būtų užtikrintas vitamino D e, gavimas. Aš pats iki šiol nežinojau tokio dalyko, kad vitamino D trūkumas, nepaisant neigiamų padarinių e, kaulams ir raumenims, turi ir kito neigiamo poveikio. Taigi vitaminas D e, vaidina svarbu vaidmenį, e, kalbant apie tokius susirgymus kaip įvairios vėžio rūšis, sklerozė ir kiti susirgymai. Tačiau yra dar mažiau žinančių, kad mažiausiai 50 procentų ES piliečių trūksta vitamino D. Tai man buvo visiška naujiena, aš to anksčiau nežinojau ir mes galvojame, kad kai kurios lygos Europoje jau yra išnykę, pavyzdžiui, tokios lygos, kurios buvo populiarios anksčiau. O dabar jos pasirodo vėl sutinkamos būtent dėl to vitamino D trūkumo. Galima kovoti su šia problema, tam nereikia skirti daug lėšų, galima vykdyti atitinkamas informacinės kampanijas ir jeigu e, mums pavyks užtikrinti, kad e, žmonės gautų pakankamai D vitamino, tuomet mes sutaupysime e, išlaidas sveikatos apsaugai. Savo dokumentuose jūs turite tam tikrą lentelę. E, ši lentelė sudaryta 2009 metais, taigi duomenys joje yra metų senumo ir joje yra kalbama apie 27 ES valstybės nares. Taigi, rezultatai būtų tokie, jeigu mes papildomai skirtume 10 milijardų eurų, e, padėdami, gal, norėdami kovoti su vitamino D trūkumu, tai tokiu būdu mes e, sutaupytume apie 180 milijardų eurų e, sveikatos, sveikatos priežiūros išlaidų. Ir nors dabar atrodo šitie skaičiai perdėti, bet net jeigu e, būtų galima tikėti pusę to, kas pasakyta, tai jau mums pavyktų daug sutaupyti. Todėl manau, mes kaip šio komiteto nariai turėtume viską daryti, kad pasiektume tos problemos išsprendimo. Kaip jau minėjau, nebūtina skirti labai daug lėšų, galima pasiekti gerų rezultatų, skiriant ir nedaug lėšų. Todėl man atrodo, kad yra labai svarbu, e, spręsti šią problemą, ypač kalbant apie veiksmingą ES sveikatos priežiūros politiką. Žinau, kad man liko nedaug laiko. Tačiau dar norėčiau, kad atkreiptumėte dėmesį į paskutinį klausimą šiame dokumente. Svarbiausi faktai yra tokie, daugiau nei 50 procentų ES piliečių e, susiduria su vitamino D trūkumu ir kitas dalykas, mes galime skirdami ir nedaug lėšų padėti spręsti šią problemą ir trečia, komisija taip pat turėtų prisidėti prie šios problemos sprendimo. Ir komisija e, turėtų atvykti ne tik į komiteto posėdžius, bet ir į plenarinius posėdžius. Komisijos atstovai turėtų ir plenariniuose posėdžiuose atsakyti mūsų klausimus. Na, o iš pradžio, aišku, mes išnagrinėsime šį klausimą čia komitete, bet tikiuosi, kad vėliau nagrinėsime ir komitete. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar suteiksiu žodį Sanko generalinio direktorato direktoriui ponui Sanko jisai mums pakomentuos šiuos faktus, kad 50 procentų ES piliečių trūksta vitamino D. Prašau. Thank you, thank you, Chair. uh... Ačiū, pane pirmininkė. Komisija žino, kokį svarbę funkciją atlieka vitaminas D ir jo apie jo svarbą žmogaus sveikatai. Mes galime tik pritarti tam, kad vitaminas D yra esminė maistinė medžiaga. Todėl nebejotinai, kovojant su šią problemą, mes pasiruošę prisidėti prie bendro darbo. Kitas dalykas - epidemiologinė ir ikiklinikinė duomenys rodo, kad D vitamino iš tiesų trūksta, tačiau jo poveikis kaulų, ir, kaulų tankiui raumenims nėra dar iki galo įsiaiškintas. Š... Granto ir kitų mokslininkų atliekamose studijose yra šiek tiek pateikiama informacijų. Maisto priedų maksimalios leistinos normos yra nurodytos direktyvoje 94 96 ir 2006 metų reglamente 1927. Tenai numatytos leistinos paros normos remiasi mokslinėmis rekomendacijomis, taip pat Europos maisto saugos agentūros rekomendacijomis, o duomenys ėmėmi iš skirtingų šaltinių. Ir nebejotinai, kada skaičiuojama paros norma, atsižvelgiama, kokiu būdu vitaminas D gaunamas per dienos mytybos maistinį racioną. Komisija taip pat labai išsamei konsultuojasi su valstybėmis narėmis ir suinteresuotomis pusėmis. Ir mes tikrai imamės visų priemonių, kad kuo saugesni maisto produktai pasiektų vartotojus ir kad juose būtų pakankamai maistinių medžiagų. Dabar kalbant apie e, vitamino D paros normą, tai šiuo atveju galvojama, kad jeigu bus reikalinga, bus peržiūrima iki šiol galiojusi norma nustatyta 1992 metais. Ir darbą planuojame baigti pagal numatytą darbų grafiką iki 12 metų pabaigos. Ir kai tik gausime EFSOS nuomonę, tada e, bus svarstoma, kokiu reikia imtis priemonių ES lygių. Taip pat norėčiau pastebėti, kad mes svarstome ir kitus atliekamus tyrimus. Tarp jų reikėtų paminėti ir dabartinę sveikatingumo programą bei sveikatingumo tyrimą. Tačiau mes dėja negalime skirti tiek lėšų, kiek norėtume šiems tyrimams. Bet nebejotinai galvojame ir apie galimą programą ateityje. Ačiū. Dagmarot Berent pasisakys. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano pirmoji reakcija, perskaičiu šį klausimą, buvo tokia. Aš nustebau. Jeigu aš užpykčiau, tai tuomet pasvarstyčiau, ar tai turėtų būti, ar tai negalėtų būti reklaminis renginys, kuriame būtų uh, reklamuojami maisto papildai. Mes neseniai diskutavome apie tai, kaip kruopščiai turi būti pa, parengta visa pacientams teikiama informacija ir aš dabar esu iš tiesų nustebusi. Ir dabar nenorėčiau kalbėti apie tai, koks turėtų būti Europos komisijos vaidmuo po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Aš pati tai norėčiau, kad Europos Sąjungos kompetencija būtų sveikatos priežiūra, bet man atrodo, kad kol kas aš esu vienintelė, kuri nori tokios kompetencijos. Ir tai iš tiesų yra sudėtingas klausimas. E, taip pat norėčiau pasakyti dar keletą dalykų dėl turinio. Prieš keletą metų mes priemėme atitinkamus teisės aktus, kai kurie kolegos, pavyzdžiui, ponas Lyze arba ponas Deivis turbūt prisimena, tai buvo teisės aktai dėl maisto papildų. Pranešėja tuo klausimu buvo kolegė Emilija Müller. Ir yra tikrai nedaug pranešimų, dėl kurių būtų taip ginčiamasi, kai uh, būtų išsakyta tiek daug neapykantos ir, pavyzdžiui, ponė Miller susidūrė su tokiais netgi išpoliais, įžeidžiančiais išpoliais. Ir jeigu mes kalbame apie tam tikrą vitaminą, mineralą, taigi kaip būtų galima jį gauti. Todėl aš norėč, nenorėčiau, kad mes dabar uh, iš egzistuojančių teisės aktų išimti atskiras dalis. Kolega kalbėjo apie vitaminą D. Esminis klausimas būtų toks, kokie vitaminai padeda sergant vėžiu arba kovoti su vėžiu, arba užkirsti kelią jam šis klausimas kol kas mokslininkų nėra pakankamai išnagrinėtas. Aš pati savo gydytojo klausiau, ką aš galėčiau daryti, ar turėčiau gerti daugiau E ar D vitamino. Ir gydytojai bent jau net ir onkologai atsakė labai skirtingai. Aš pati nesu gydytoja, todėl labai atsargiai vertinčiau visą šitą informaciją. Tačiau man atrodo, jeigu mes manome, kad osteoporozė tai yra kaulų lyga, yra didžiulė problema, su kuria susiduria ES, tai tuomet mes turime kovoti su ta problema, tačiau tuomet dėmesio centre turi būti lyga, o ne vienas iš sprendimo būdų. O jeigu mes tą darysime ir dėmesio centre bus pati lyga ir mes tada pasakysime, kad e, pavyzdžiui kalcio trūkumą galima išlyginti vartojant daugiau vitamino D ar panašiai, tai tuomet man labiau patiktų ir būtų gerai, jeigu tai atsispindėtų ir dokumentuose, jeigu būtų sakoma, kad, kad pavyzdžiui 10 minučių sa, bu, būti saulėje, net ir žiemą, užtenka to, kad gautum e, vitamino D reikiamą dozę. Aš nesu prieš, kad mes nagrinėtume atskiras lygas, tačiau aš nenoriu, kad mes iš egzistuojančių teisės aktų išimtumėme tik vieną vitaminą ir jį nagrinėtume. O kodėl mes nekalbame apie vitaminą C arba apie vitaminą E, pavyzdžiui? Taigi, jeigu mes manome, kad senieji teisės aktai turi būti pakeisti, tai tuomet mes turime tą daryti, tuomet mes turime reikalauti, kad komisija pateiktų naujus pasiūlymus ir ten nagrinėtume ne tik vitaminą D, bet vitaminus E, F ir ypač vitaminą C, kuris bent jau tada buvo labai svarbus, kai priemėme tuos teisės aktus. Bet šiaip norėčiau, kad mes šiek tiek santūriau reaguotume iš šį klausimą ir nenorėčiau, kad jis būtų svarstamas plenarinėje sesijoje. Dėkoju. Aš pats net puikiai prisimenu tą mūšį dėl vitamino C prieš porą metų. Netgi visa parlamento kompiuterio e, sistema buvo užlūžusi dėl tos kovos dėl vitamino C. Nes ir tuomet aš atsimenu, buvo kalbama apie tai, kad reikia kad reikia reguliuoti leistiną paros normą to vitamino C. Matau, kad daugiau niekas ne, nenori pasisakyti, taigi suteiksiu žodį ponui Aderiui atsakyti, galimybę atsakyti į klausimą. Ne, matau, Kris Deivis nori pasakyti, prašau. Taip, aš ką tik kalbėjau savo kolegę, poną Meną, kuri tapo nuo šios dienos pakaitinę komiteto narę ir Aldės frakcijoje tikriausiai rimtai dirbs. Kalbant apie Aš kalbėjausi su kolega iš Suomijos ir ką jie daro žiemos metu. Aišku, jų praktika labai skiriasi nuo tų e, būdų, kurie taikomi jungtinėje karalystėje. Aišku, reikalinga saulės šviesa, reikalingi tam tikrie maisto papildai. Tačiau kiekviena valstybė narė skiriasi ir normos yra skirtingos. Taigi, jeigu mes galvojame apie kažkokias tai gairias ar rekomendacijas, tai reikia atsižvelgti ir į klimato sąlygas. Taigi, apie ką mes šiuo atveju kalbame? Ar reikalinga asučius pripildyti gana brangių maisto papildų, kurias, kurias gamina farmacijos įmonės, ar reikia parlamento lygių, pavyzdžiui, per tarp posėdžių išeiti į parką, pažiūrėti į saulutę ir pabėgioti. Tiesiog reikia suprasti, o kokios būtų galimos rekomendacijos ir gal tai būtų koks nors išeities taškas. Ačiū. Good, uh... Äh, Gerai. Iš tiesų dažnai kalbama apie tai, kad subalansuota mytyba ir subalansuotas gyvenimo būdas užtikrina tai, kad organizmas gautų pakankamai vitaminų, tačiau ne vienas iš mūsų, ar yra nedaug tokių žmonių, kurie būtent e, gyvena tokį subalansuotą gyvenimo būdą ir maitinasi tinkamai. Todėl manau, kad informacinės kampanijos šią temą iš tiesų yra svarbus ir reikalingas dalykas. Tačiau mes išgirsime dar daugiau nuomonių dėl vitamino D. Dar viena kolegė paprašė žodžio, tai yra ponia Maner iš Suomijos. Prašau. Nehören. Žinau, kad ten ta tema nagrinėjama visai kitaip nei jungtinėje karalystėje. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmą kartą dalyvauju šio komiteto posėdėje. Nežinau, kaip anksčiau svesite įvairius klausimus, tačiau kiek keista, kad mes didžiausią dėmesį šiuo metu skiriame vienam konkrečiam vitaminui. Ir sutinku su pane Ronberen, kad reikėtų plačiau pažiūrėti. Ir kaip ką tik ponė Deivis sakė, ponas Deivis sakė, reikia galvoti, kokia atskirų valstybių narių patirtis. Per pirmą kūdikio, per pirmus kūdikio gyvenimo metus labai svarbu, kokius kiekius vitamino D jis gauna, bet normos nustatytos labai įvairios. Pavyzdžiui, Suomijoje maksimalios ribos yra kur kas aukštesnės negu jungtinėje karalystėje. Ir gal reiktų galvoti apie tam tikrą subalansuotą požiūrį, kurio remiantis būtų galima pateikti europinės rekomendacijas, nes jeigu vitamino D yra per mažai organizme, tai ypač dėl to kenčia vaikų sveikata. Ir turime suprasti, kad per žmonijos istoriją rekomenduotinos vitamino D normos dažnai gana keitėsi, todėl gal būtų netaip jau blogai surasti vieną bendrą atskaitos tašką ir rekomenduojamą normą. Ačiū. Dėkoju už šiuos patarimus. Dabar norėčiau paklausti pono Rys, ar jūs norėtumėte pakomentuoti tai, kas čia buvo pasakyta? Uh, with the, with the that... Galėčiau visiškai tik tai pritarti tam, jog reikėtų palaukti e, EFSA atliekamų tyrimų rezultatų viena vertus, tačiau e, jūs e, galite įsivaizduoti, kad tie patys klausimai užduodami įvairiose moksliniuose komitetuose. Ir svarstoma yra, kiek saulės reikia, kokia, kokia mytyba turi būti, natūrali mytyba, mytyba, kokie papildai turėtų būti, į kokius dar veiksmus reikėtų atsižvelgti nagrinėjant uh, ir tyriant šį e, reiškinį. Ir Dažniausiai tai būtų išskirtinės gyventojų grupės, e, pavyzdžiui, pagyvenę žmonės, vaikai, čia vėlgi įvairių sprendimai gali būti teikiant rekomendacijas vartotojams, kaip spręsti vitamino trūkumo klausimą, Ir žinoma, komisija e, dirbs e, kartu su agentūromis, e, taip pat ir su tyrinėtojais, kurios, kurios domina šias sritis. Dėkui. Šader. Jana Šader. A következőket szeretném mondani az előbbi felvetésekre. Pasisakysiu trumpai, pakomentuosiu tai, ką išgirdau Kai kurie kolegos sakė, kad yra svarbus ne tik vitaminas D, bet ir kiti vitaminai. Ir todėl mes neturėtume koncentruotis tik į šį vitaminą. Iš tiesų, situacija yra tokia, kad jeigu mes rasime sprendimą vienai problemai, Ir jeigu turėsime atitinkamą mokslinę informaciją, tai, ko, ko, tai, tai kodėl neturėtume ieškoti tos informacijos ir, ir to sprendimo? Juk yra atitinkamos studijos, kurios turi atitinkamus rezultatus ir ir nepaisant to, kad yra ir kitų problemų, kurias reikėtų spręsti, tačiau mes dabar kalbame apie vieną problemą, galime pasiūlyti tos problemos sprendimo būdus, tai jau aš nesuprantu, kodėl mes neturėtume to daryti. Toliau kitas dalykas. JAV, pavyzdžiui, labai e, gausiai yra nagrinėjamas, buvo nagrinėjamas šis klausimas ir buvo atlikti moksliniai tyrimai. JAV tikrai pažengė žymiai toliau negu mes ir manau, kad mes tuoj galėsime taip pat susipažinti su tomis JAV mokslininkų studijomis. Tad pas, kitas dalykas, kurį aš e, taip pat išgirdau, kad tie teisės aktai, ES teisės aktai, jie yra 20 metų senumo. E, Taigi dabar mes kalbame apie tai, kas yra ta leistina paros norma atitinkamo vitamino. Tačiau yra mokslininkų, kurie sako, kad vitaminas D yra labai svarbus kovojant su tam tikromis lygomis. Ir esminis faktas yra toks, kad daugiau nei 50 procentų Europos gyventojų trūksta vitamino D. Tai yra įrodyta moksliškai, e, kad vitamino D trūkumas sukelia atitinkamas lygas. Tai yra, ta, ta prasme, rizikos faktorius, aš kalbu dabar ne apie tų lygų gydimą, o apie prevenciją. Esminis dalykas čia yra prevencija. Ir todėl čia esminis argumentas būtų, ta prevencija ir būtų esminis argumentas, e, kalbant apie vitaminą D. Aš įsivaizduoju, kad mes galėtume vykdyti bendrą informacinę kampaniją, e, galėtume e, remtis kažkokiamis vertėmis, nes man atrodo, tai, kas buvo prieš 20 metų priimta, e, nebūtinai yra dabar atitinka dabartinė situacija. Ir mes čia kalbame ne apie milijardus eurų. Mes iš tiesų turėtume pasvarstyti, kokio dydžio yra problema, koks galėtų būti atitinkamų kampanijų rezultatas ir e, koks yra to rezultato santykis su kaštais. Ir manyčiau, kad atsakymas tikrai būtų labai teigiamas. Taigi manau, kad mes galime pasiekti šio to gero. Dėkoju, sako pirmininkas, diskusija iš tiesų buvo įdomi ir išgirdome, kad komisija skirs daug dėmesio šiam klausimui. Mes vėliau išgirsime e, rezultatus e, komisijos darbo ir mūsų visuomenės veikatos komitetas ir toliau galės nagrinėti šį klausimą. Toliau penktas ir šeštas mūsų darbo atvarkės punktai. Mes juos sujungiame, nes čia kalbama apie tradiciškai vartojamus žolinius vaistus. Daugelis iš mūsų gavo elektroninių laiškų ir įvairių laiškų, kuriuose yra kalbama apie tai, kad ES žada uždrausti tradiciškai vartojamus žolinius vaistus. Taigi mes norime padiskutuoti šią temą, o ponas Rys ir toliau mums teiks informaciją apie tai, e, apie šį klausimą, prašau. Čia, uh... Ačiū pirmininkė, pabandysiu uh, susijęti abu klausimus, atsakysiu juos kartu. Uh, Žolinių vaistų e, direktyva keičianti e, direktyvą 2001-83 dėl tradiciškai vartojamų žolinių vaistų nustatin, nustato e, supaprastintą vaistų registravimo tvarką. Direktyva e, buvo perkelta į visų valstybės narių teisės aktus, todėl komisija e, mano, kad e, kliūčių tradiciniam žoliniams vaistams nebe, nebeliko. Kadangi prašymė valstybių narių perkelti savo teisės aktus šitą direktyvą 2008 metais, tai buvo. Dėl duomenų, kurių reikia šiai procedūrai vykdyti. Komisija 2008 metais paskelbė komunikatą 584 Ir ten buvo pasakyta, kad sisteminis domenų trūkumas apsunkina tokių vaistų registravimą ir prašymų e, registruoti tokius vaistus gauta mažai. 8 e, gruodį Žolinių vaistų komitetas paskelbė e, gairias, kuriuose siūloma numatyti testavimą, bandymus ir gamintojai turėtų atlikti bandymus su konkrečiais preparatais. Geno toksinė, genotoksinės medžiagos ir duomenės apie, apie jas yra, yra nepakankami. Taigi, supaprastintos registravimo tvarkos mm, klausimas. Atsakant, jį galima pasakyti, kad komisija pateikė gal, galuminę, galutinę ataskaitą tarybai ir parlamentui 8 metų rugsėjį. Ir komisija nevykdė orientacinių veiksmų, atsiliepdama į, re, į reakciją. Ir todėl dabar nėra numatinama tolesnio supaprastinimo, kalbant apie tradicinius vaistus, kaip ir vediniai vaistai, um, kinietiški tradiciniai vaistai. Tai direktyva 2004-24 numato teikimą į rinką tokių e, produktų, tačiau uh, yra toksai reikalavimas, kad tas produktas turi būti buvęs ES rinkoje per pastarosius, per pastarosius 50 metų. Tai yra kitokia sąlyga taikoma palyginti su, su kitais vaistais. Dėl papildomų klausimų, dėl to, kiek, va, kiek vaisto atžvilgių dar vykdoma procedūra. Uh, Paprastas atsakymas būtų toks, mes nežinome to. Kadangi procedūra vykdoma centralizuotai, komitetas ir mes kartu su juo bandome susidaryti bendrą vaizdą. Praeitą savaitę Londone vyko sutikimas tam, tam skirtas, buvo kalbėta apie tai, kaip organizuoti visą procesą, kad būtų galima sudaryti bendrą vaizdą apie, apie gyvendinimą. Na, o kalbant apie vaistus ir, ir paraiškas, jų skaičius, galime pasakyti, kad septintais metais buvo e, atliktas e, tyrimas, rezultatai paskelbti aštuntųjų komunikate. 110 paraiškų buvo pateikta 17 valstybių narių. Ir remintis e, sektoriaus duomenimis, e, asociacijų duomenimis, dabar 200 tokių tradicinių vaistų yra užregistruota. Ir pasiskirsimas tarp valstybių narių yra netolygus. Tai galima sakyti, kad kai kurios valstybės narės yra kur kas aktyvesnės ir jau turi susiformavusią tradiciją tokių vaistų vartojimo. Uh, O kitose valstybėse narėse nėra tokių tvirtų tradicijų. Tad dabar galiu pateikti tai tiek informacijos ir su džiaugsmu atsakysiu visus klausimus. Could... Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Bais Aikut. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pirmiausiai komisijai už atsakymus, tačiau visgi manau, kad yra neaiškių klausimų. Gerai, kad komisija supranta, kokios egzistuoja problemos ir kliūtis. Tačiau nuo 11 metų balandžio mėnesio reikės visoms valstybėms narėms įgyvendinti šią direktyvą ir jos nuostatas. Todėl atsiras rimta problema. Jūs sakėte, kad komisija uh, dar aštuntais metais pateikė ataskaitą ir negavo jokių komentarų iš parlamento. Tačiau šiuo metu mes gauname labai labai daug paklausimų iš mūsų piliečių, kurie nerimauja dėl žolinių, tradicinių žolinių vaistų likimo ateityje. Nes, kaip jau minėjau, nuo 2011 metų balandžio mėnesio ši direktyva įsigalios visose valstybėse narėse. Ir pavyzdžiui, kas nutiks su tokiais gaminiais, kaip e, žoliniai vaistai iš Kinijos, kurie plačiai vartojami. Ar reiškia, kad jie negalės būti toliau parduodami rinkoje? Štai koks klausimas. Ir jeigu komisija pripažįsta, kad egzistuoja tam tikrų kliučių, tai kodėl tada komisija negalvoja apie įsigal, direktyvos įsigaliojimo datos nukelimą į vėlesnį laiką? kad būtų pašalintos kliūtis, nes kitaip <clears throat> tradiciniai žoliniai vaistai nebus parduodami rinkoje. Dar vienas dalykas. Komisija taip pat pripažino, kad kai kuriems tradiciniams vaistams gali kilti problemų, kurie vartojami ES, bet atkeliauja iš išorės. Ir jeigu jie taip pat vartojami už ES ribų, tai kodėl negalvojama apie galimybę jos vartoti ES, nes kyla aiškus klausimas, kodėl neanalizavus kiekvieno atskiro atveju. Jūs sakote, kad, ir pacituosiu, jūs sakote, kad įmanoma užtikrinti sklandų įgyvendinimą, bet nesu tikras, todėl kad direktyva įsigalioja nuo balandžio mėnesio. Kodėl mes, kitas klausimas, kodėl šiuo metu galvojama apie tam tikras tik tai žolės ir žolinius vaistus. Nes žoliniai vaistai remiasi visai kitų principų. Ir ar įmanoma galvoti, kad tikrai bus atidėta direktyvos įgyvendinimo data. Tai yra, bus nukelta vėlesniam laikotarpiu, o ne įsigalios balandžio kitų metų balandžio mėnesį. Ponas Rys. Na, šiuo metu mes neketiname nukelti direktyvos įgyvendinimo pradžios datos. Ir aišku, nuo 3 iki 7 šešerių metų valstybės narės turėjo galimybę prisitaikyti. Aš manau, kad tiesiog yra netiksliai suprantama, kaip vyksta įregistravimo procedūra, nes yra žolinių vaistų komitetas, kuris tikrai labai daug dirba, kad e, visa paraiškų nagrinėjimo tvarka, papildomų dokumentų pateikimo tvarka būtų sklandi, o tai reikalinga įgyvendinant direktyvos nuostatas. Taip pat direktyvoje nustatyta 15 metų ES taisyklė ir 30 metų vartojimo rinkoje taisyklė. Taip pat direktyva numato kitą taisyklę dėl mineralinių sudedamųjų dalių. Jeigu mineralai nėra pagrindinė sudedamoji žolinio vaisto da, dalis, yra elgiamasi kitaip. Be to, per artimiausią savaitęs mes panalizuosime, kokius ar yra kilę papildomų problemų dėl pagausėjusio paraiškų skaičiaus. Mes tiesiog pasižiūrėsime, kaip tai vyksta, bet noriu priminti, kad visas paraiškų nagrinėjimo procesas vyksta nacionaliniu lygiu, tai yra jie atlieka pačios valstybės narės. Pone Robert. Ačiū. Na, pabandysiu pažiūrėti iš kitos pusės. Ponorys pasakymas, kad komisija nemano, jog reikėtų direktyvos įsigaliojimo datą atidėti vėlesniam laikotarpiui, remiasi direktyvos nuostatai ir aš manau, kad tai yra normalu, nes tokia yra teisinė sąlyga. Aš tuo metu buvau šešėlinė pranešėja, o kolega iš EPP buvo e, pranešėja. Taigi mes tuo metu buvome ne tik pranešėja ir šešėlinė pranešėja, bet ir inicijavome atitinkamą teisės aktą. Komisija turėjo pateikti pasiūlymą, tačiau ji to nenorėjo daryti, labai ilgai dėlse. Ir paskui, kuomet jau gavome teisės akto pasiūlymą, vėl labai ilgai užtruko, kol atitinkama institucija Londone galėjo pateikti atitinkamas monografijas dėl atskirų vaistų. Taigi visas procesas užtruko labai ilgai O tiem kolegom, kurie neseniai dirba mūsų komitete, galiu pasakyti, kad aš dirbau prie daugelio teisės aktų ir šis procesas buvo pats sudėtingiausias, nes čia aiškiai susidūrė dvi mokyklos. Iš vienos pusės e, tie, kurie pasisakė už tai, kad pacientas pats pasirinktų e, kokią e, kokius vaistus jis naudos. Aš, pavyzdžiui, esu už tai ir mano kolega pranešėjas, kuris yra gydytojas, taip pat laikėsi tos nuomonės. Ir iš tiesų tai buvo labai sudėtingos diskusijos, ponas Lyze tikriausiai prisimena. Ir tai, kad mums pavyko pasiekti yra susijęs su tuo, kad ponas Nisteko, tai yra pranešėjas ir aš išnaudojame savo autoritetą ir asmeninius netgi, asmeninės kažkokias savybės. Mes e, jau sakėme, kad yra labai sunku nagrinėti žolinius vaistus, taigi nepradėkime dar nuo kinų tradicinės medicinos ir panašiai. Tačiau aš e, nuolat uh, savo pažįstamiems iš homeopatijos ryties sakydavom, čia nėra, sakydavau, čia nėra teisės aktas, kuris reglamentuoja jūsų veiklą. Jums reikia atskiro homeopatinius vaistus reglamentuojančio e, teisės akto. Toliau kiti klausimai, kuriuos kėlė tiek kolega Ekhau, tiek Bok, tai yra klausimai susiję su teisėkura. Ir iš tiesų mes numatę esame supaprastintą e, žolinių vaistų registravimo procedūrą. Ir ta supaprastinė registravimo procedūra reik, e, buvo pasirinkta dėl to, kad e, žolinius vaistus yra sunku, sunkiau patikrinti negu e, E, tradi, e, negu įprastinius medicininius preparatus. Iš tiesų yra labai sunku įrodyti, kad tas žolinis vaistas yra e, veiksmingas. Taigi yra sunku įrodyti, kad tie žoliniai vaistai yra veiksmingesni ir apskritai veiksmingi. Todėl mes tarsi tos žolinius vaistus suteikėme jiem tokią privilegijuotą padėtį, sakėme, kad jiems nereikia įrodyti e, veiksmingumo. Tačiau kitas aspektas buvo saugumo aspektas. Tai buvo tas tradicinis vartojimas, kurio tradicijos e, yra ilgesnės nei 30 metų ir čia kilo klausimai, kas bus su straipsniu 16 ir taip toliau. ir kas bus su tais produktais, kurie e, vartojami tik 15 metų ir neilgiau, ir kaip e, turės elgtis tos valstybės narės, kurios pateikė paraišką registravimui. Taigi, man atrodo, kad šitas teisės aktas dar nėra pasenęs. Toliau, kas, su, kas bus su tais vaistais, kurie išnyko iš rinkos? Gali atsitikti taip, ir atsitiko taip, kad ne visi atitinkamų produktų gamintojai ryšis tam tai supaprastintai tai su registravimo procedūrai. E, to negalima reikalauti. Lygiai tą patį galima pasakyti apie ir, ap, ir apie tuos produktus, kurie yra sudaryti iš atitinkamų biologinių medžiagų. Yra aiškiai reglamentuojama, kad nuo 2004 metų tradiciniams žoliniams vaistams septynis metus galios supaprastinta registravimo procedūra. Ta tas septynių metų laikotarpis pasibaigs kitais metais. Aš negaliu paaiškinti, kodėl kažkas kažko nepadarė, galbūt kažkas kažką pramiegojo, aš manęs to net nenustebintų, nes atitinkamos e, farmacininkų sąjungos e, turi atitinkamą informaciją ir puikiai informuoja vieni kitus. Kitas, kita priežastis būtų atitinkami kokybės reikalavimai. Tokiu atveju galbūt nereikia, e, net nenorima tų, tos supaprastintos vaistų registravimo procedūros, kuomet yra tiksliai žiūrima į sudėdamasias dalis. Toliau kitas e, aspektas, kita priežastis gali būti e, to vaisto sudėtis. Tai yra, kai yra žolinis vaistas, kurio sudėtyje taip pat yra mineralų ir dar kitų e, e, e, e medžiagų. Todėl tada toks vaistas turi būti laikomas cheminiu vaistu. Kai kurie gamintojai, pavyzdžiui, vienas vitamino C gamintojas e, netgi bandė kažkaip kurstyti, kiršinti visuomenę. Ir aš nežinau, kokios yra priežastis atitinkamų iškilusių problemų. Galbūt ponas Rys mums gali pasakyti, ar komisija ketina parengti teisės aktus dėl homeopatijos ir tradicinės kinų medicinos. Dėkoju, leidau Dagmarai kalbėti ilgiau, nes manau, kad jos pasisakymai naudingi tiem kolegoms, kurie neseniai dirba mūsų komitete. Aš pats gavau tuos pačius laiškus, kur yra e, kuriuose yra baukščio, būkštavimą, kad tokie, tokios žolelės, žoliniai preparatai, kaip, pavyzdžiui, ramunėlės, e, šalavijas ar panašiai bus uždrausti Europos komisijoje, kad Europos komisija uždraus tuos tas žolelės, kurias netgi augina žmonės, arba kad jas reikės registruoti ir kad yra atitinkamų įmonių, kurios net nėra įmonės, kurios e, skiria milijonus atitinkamam kampanijam. Ir yra taip pat tie, kurie nukenčia dėl to, kad jų produktai yra neregistruojami. Chris Davis. Na, Ar galiu atsakyti klausimą, ponia pirmininkė? Ponas Arsenis. Na, nekalbėsiu apie vitaminus ir maisto papildus, o dėl žolinių vaistų norėčiau sureaguoti. Kita vertus, tikrai pritariu ponios Dagmar kai kuriems teiginiams. Ir noriu paklausti, ar komisija ketina teikti specialų teisėkuros akto pasiūlymą dėl tradicinės medicinos ir homeopatinių vaistų. Manyčiau, toks pasiūlymas būtų labai aktualus. Aš šiuo atveju remiuosi Graikijos savo valstybės patirtimi, o Graikijoje žolinių vaistų yra gausu ir kiekvienas žmogus gali pasirinkti, vartoti žolinius vaistus ar ne, ar geriau vartoti cheminius vaistus. Taigi, dar vienas dalykas yra bio įvairovės išsaugojimas. Dabar mūsųse kūrėsi labai daug mažų įmonių, kurios užsima vaistinių žolių rinkimu ir atitinkamai žolinių vaistų gamybą. Todėl neišvengiamai žmonėms kyla klausimų ir jie nerimauja dėl to, kaip ta direktyva bus taikoma praktikoje. Todėl, manau, labai svarbu, kad būtų pasiūlytas teisės aktų projektas dėl tradicinės medicinos gydimo metodų. Ir rengiant tokį teisės aktą, mes galėtume apsvarstyti tinkamą, tinkamos trukmės perinamą laikotarpį, kad nekiltų ta problema, kurie atsirado dabar. Pirmininkas, ačiū. Žodis komisijai. Komisija. Na, kalbant apie įvairius vaistus, kurie pagal naują direktyvą nebus įregistruoti su paprastinta tvarka. Taip jie liks rinkoje bet nebebus galima ant jų pakuočių rašyti, kad tai yra žoliniai vaistai. Nes toks yra direktyvos reikalavimas. Jie turės tapti tiesiog kitais produktais. Dėl komisijos teisėkuros iniciatyvos, dėl tradicinės medicinos, tokios kaip kino tradicinė medicina, medicina, ajurveda ar kitos, kitų šalių tradicinės medicinos sistemos. Tai šiuo metu komisija neketina imtis teisėkuros iniciatyvos šioje srityje ir teikti teisės akto projekto. Komisijos darbo tvarkė ir taip yra perkrauta, nes mūsų laukia veterinarinių vaistų teisės aktų peržiūra sutvarkymas ir mes pirmiausia dabar galvojame apie būtent šio paketo pateikimą taryboje valstybėms narėms. Dėkoju. Taigi baigiame nagrinėti šį klausimą ir ateityje nagrinėsime, aišku, šią problemą. Prašau. Ar ponas Rys atsakė man į klausimą ar ne, o gal aš tiesiog negirdėjau? Klausė ponė Dagmar. Pirmininkas. Komisija, tai jūs atsakėte į klausimą, ar tiesiog kaip įvyko? Dėl teisėkuros iniciatyvos tradicinės medicinos rytyje. Kalbančioji kalba iš salės, neįsijungusi mikrofono. Mielai teigiamai atsakyčiau jums taip. Aš e, studentų būdamas uh, studijavau Indijoje ir man ši tema artima, bet e, šiuo metu pagal mūsų darbo planus mes neketiname imtis teisėkuros iniciatyvos šioje srityje. Pirmininkas, na kągi, aiškus ne. Pone Dagmar, taip aš norėčiau, kaip aš suprantu, sako komisija, bet man neleidžia imtis iniciatyvos šioje srityje. Pirmininkas. Na, panašu, kad taip. Na, kągi, dar noriu tada paklausti, nes 2008 metais, sako panas Eichhaupt, buvo padaryta išvada, kad reikalinga tradicinius žolinius vaistus įvertinti, o dabar, aš taip suprantu, nebus atliekamas net vertinimas tai tada norėčiau sužinoti, tai o kas vyksta laiko tarp nuo 2008 metų iki dabar. Komisija. Nedaug kas įvyko. Parlamento narys. Na, aš irgi tai pagalvojau. Komisija. Jeigu parlamentas arba taryba kreiptųsi į komisiją, kviesdama, ragindama imtis naujų darbų šioje srityje, tai gal būtų galima apsvarsyti. Bet dabartinėje ataskaitoje tikrai niekas nėra pasakyta apie ateities darbus ir jokių ateityje darbų šioje srityje neplanuojame. Taigi aš norėčiau pasiūlyti e, Sanko generaliniam direktoratui nuvykti į ekskursiją į Indiją ir pasižiūrėti, kaip ten viskas vyksta. Na gerai, baig, baigime juokauti ir reikime prie kito mūsų darbo atvarkės punkto. Tai yra septintas mūsų darbo atvarkės punktas. Tai yra Korin Lepaš pateiktas klausimas žodžiu dėl naujų GMO pavojaus veikatai vertinimo taisyklių. Taigi iš pradžių suteiksiu žodį klausimo autoriai Korin Lepaš. E, Ačiū pirmininkė. Gerbėmieji, vienas svarbiausių diskusijų e, aspektų, kalbant apie gemo, tai yra e, pavojaus sveikatai ir aplinkai vertinamas. Ir jeigu uh, pažvelgtumėm atidžiau, tai reikia atlikti ilgalaikį ir trumpalaikį tiesioginį ir netiesioginį poveikį, taip pat suminį poveikį. Ir turint galvoje, kad šių teisės aktų reikalavimų nesilaikoma, aplinkosaugos ministrų taryba 8 metais vienbalsiai pareikalavo uh, labiau įvertinti, įvertinti GMO poveikį. 2010 metais komisija parengė pasiūlymą, kuriuo e, siekiama sukurti sąlygas poveikio, poveikio sveikatai įvertinti. Tai turėtų padaryti agentūra, numatytos gairės ir sveikatos ir aplinkosaugos. saugos Na taip pat e, mokslininkų visuomenė, kai kurios valstybės narės yra pareiškusios, kad šios gairės netobulina vertinimo, bet tik tai susilpnina galiojančius reikalavimus, kuriuos e, ir taip jau e, laiko netenkinančiais to, ko reikalauja di direktyva. Dabar į detalės nesileisiu, tik tai pasakysiu, kad tyrimai turi būti e, pranešti pagal e, direktyvos 25 straipsnį ir jie apima biologinį poveikį GMO genetiškai modifikuoto organizmo, tai apima poveikį uh, per atitinkamą laiką. Gemo atveju reikalaujamas laikotarpis yra 9 mėnesiai, o pesticidams taikomas laikotarpis yra 2, 2 metai. Tai ar komisija neketina uh, na, prailginti laikotarpį, atsiprašau, nuo 3 mėnesių iki 2 metų, kaip ir pesticido atveju, ar taip pat numatoma atlikti e, toksikologinius tyrimus ir e, kelių kartų tyrimus e, gemo poveikio. Direktyvoje aiškiai to nėra reikalavimo, tačiau vis dėlto nuostatų nesilaikoma. Dar kitas klausimas yra statistinių duomenų patikimumas ir vėlgi čia yra tam tikras spraga, kalbant apie toksiškumo analizę. Iš tiesų, tikrai klausimai nes, nesprendžiami. Ir žinome, kad neigiamų rezultatų kur kas daugiau yra negu teigiamų ir be to e, tekstas yra sušvelnintas. Paraiškas pateik, pateikiančioms įmonėms reikalavimai taikomi švel, švelnesni. E, taip pat kyla politinių klausimų dėl e, rizikos ir pasiekmių prisėmimo. Ir uh, peržiūrėtos gairės netitinka 8 metų tarybos e, išvado. Ir iš tiesų galima gauti patikimus rezultatus arba mažiau abejotinus. Ir negalima tvirtinti dabar tokio teksto, e, kol neįvyks išsamios diskusijos. Tai galbūt e, e, komisija galėtų atsakyti, ar gairės atitinka tarybos išvadas, ar, ar, ar tai sugriežtina GMO vertinimą, ar tai atvirkščiai nesušvelina reikalavimų įmonėms teikiančios GMO į rinką. Ir trečias mano klausimas susijęs su rizikos valdymu valdymu. Komisija turi užtikrinti, kad rizikos vertinimas būtų tinkamai atliktas. Ir jei tai nedaroma tinkamai, tai tinkamo rizikos valdymo ir nebus. O to negalima leisti, todėl komisija turi užtikrinti kad EFSO nuomonėje um, minimi neiškumai būtų išnagrinėti, kodėl komisija ne, neužtikrina, kad būtų laikomasi reikalavimų numatytų direktyvo uh, 2001-18, kodėl uh, komisija nepateikė klausimo um, EFSOS, uh, ką komisija mano apie savo vaidmenį vertinant riziką ir galiausia, kokie sprendimą komisija siūlo, kad būtų užtikrinta ekspertizės e, procedūra, kad nebūtų e, kad būtų išvengta konflikto intereso, kalbant apie GMO. Dėkui. Taip, į visus šios klausimus atsakys ponas Podle. Oui, merci, monsieur le président. Tout d'abord, en introduction, je voudrais. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad komisija ir ypač komisijos narys daly visiškai pritarė panos Lepaš paskutiniai frazai dėl vertinimo. Mes visi tai pripažįstame, turiu galvoje visi tie, kurie esame šioje posėdžių salėje. Nebejotinai, kad EFSA turi atlikti tinkamą mokslinį vertinimą, kuris turi būti skaidrus ir patikimas. Apie tai komisaras Dėly nekarta yra pasisakęs. Be to jis yra pademonstravęs pasirengimą spręsti iškilusią problemą, nes pripažįstame, kad kai kuriuose sritise reikalinga tobulinti sistemą. Dabar atsakys, tai pabandysiu ponios Lepanš užduotus klausimus. Pirmiausia, jūs pirmas klausimas ar vertinant GMO, kaip vertinami GMO, yra atliekami palyginamieji tyrinimai. Tyrimai tai yra modifikuotas augalas lyginamas su nemodifikuotų augalų ir žiūrimi, stebimi genetiniai pakeitimai. Procedūra netapati pesticidų įvertinimo procedūrai. Nebejotinai pesticidų atveju toksikologinis poveikis, jo tyrimas apriepia dviejus metus tačiau ir šiuo metu dar vyksta dešimties metų laikotarpį apimantis toksiškumo tyrimai, tačiau viskas priklauso nuo GMO pobūdžio. Ir GMO atveju toksikologinė problema kitokia, nėra tokia pati, nes yra labai daug GMO augalų, kurie atsparus tam tikroms lygoms, juos puolantiems apžiams tie, kurie, tie augalai, kurie atsparus vabžiams vertinami lygiai taip pat, kaip ir pesticidai, pasižymintis atitinkamomis savybėmis. Ir BT pesticidas, kuris vartojamas kenkėjams užmušti. Ir vertinimas atliekamas taip, kaip vertinamas PT pesticidas. Taigi procedūra yra tokia pati. Kita vertus, Nebejotinai yra 90 dienų toksikologiniai tyrimai atliekami su žiūrkėmis. Kai kuriais atvejais sprendimas dėl to priimamas atskirai. Reikalinga tokį tyrimą su žiūrkėmis atlikti ar ne. Ir šiuo metu mes kaip tik ir svarstome, bet svarstymas dar nesibaigė. Ar tų 90 dienų trukmės. Tyrimas yra pakankamas. Jeigu pagalvotume apie 24 mėnesių tyrimų trukmę, kaip siūlo ponė Lepaš, ir žiūrkių maitinimą per tą laikotarpį GMO augalais, tada reikia laikytis nustatytų ES ir tarptautinių lygių tyrimų metodų. Negalime paprasčiausiai kalbėti apie 24 mėnesių trukmės tyrimą, jeigu atliekamas tyrimas taikant nepatvirtintus pasaulyje metodus. Todėl dabartiniu metu svarstome, kaip sugriežtinti šį reikalavimą. Jūsų antras klausimas buvo apie galimą reglamento projektą, kuris svarstomas, ir tai, kad jisai sušvelnins reikalavimus. Nesutikčiau su tuo, sako komisija. Pirmiausia, teisės požiūrių. Taip nėra, nes šiuo metu nustatytos gairės nėra teisiškai pareigojančios. O jeigu bus patvirtintas komisijos reglamentas, tos gairės taps teisiškai įpareigojančiomis nuostatomis ir tame išvelgiu reglamento privalumą. Taip pat komisija laikosi nuomonės, kad vertinimas patobulės priemus reglamentą ir mokslinių požiūrių, nes bus nurodyta, kaip turi būti atliekamas tyrimo kiekvienas etapas vertinant riziką, vadovaujantis tarptautinių lygių apibrieštais rizikos veiksniais. Ir aš manau, kad mes neturime tikrai taikyti metodų, kurie nepripažįstami ir nėra patvirtinti pasaulyje. Taigi, gairių įtvirtinimas leis EFSA atliekamus tyrimus laikyti patikimais visame pasaulyje. Kitas dalykas – tai yra protokolas dėl tyrimų vietoje ir analizės, statistinės analizės įvertinimas. Šiuo atveju mes manome, kad reglamentas tik sugriežtins procedūrą nes nenorėtume susidurti su ankstesnė patirtimi, kai tiesiog buvo betodariškai atsisakoma tokių tyrimų. Ir tai tikrai nėra tas kelias, kuriuo mes norėtume eiti. Taigi aš manau, kad reglamentas sustiprins dabartinę protokolų nustatytą tyrimo tvarką. Dabar dėl trečio klausimo ilgalaikės rizikos vertinimo. Komisijos nuomonė labai svarbu įvertinti riziką ir vėliau bus pateiktas atskiras teisės akto projektas dėl rizikos vertinimo. Labai svarbu yra atlikti tinkamą stebėseną to GMO augalo, kurį leidžiama auginti. Reikalinga stebėti, kaip tas augalas yra auginamas. O grįžtant prie apskritai GMO svarbos, tai neturėtume painioti daugumos mažumos nuomonių. Mokslininkai iš dalies garsiai mastui. Ir tai yra pažangos variklis. Mokslininkų keliamos abejonės taip pat prisideda prie tolesnės pažangos moksliniai tyrimai ir jų metu kylantis klausimai, tų klausimų svarstymas šio požiūriu yra svarbus dalykai. Todėl šiuo atveju nebejotinai būtų naudinga atsižvelgti mažumos nuomonę. EFSOS, EFSA vienu atveju atsižvelgia į mažumos nuomonę dėl atsparumo antibiotikams žymenų. Ir aš manau, kad kiekviena mokslinė draugija turi labai atsakingai reikšti savo nuomonę. Ir kad tai turi būti mokslininkų daugumos nuomonė, nes mes tikime, kad mokslininkai teikia savo rekomendacijas, kurioms buvo patvirtinta kaip galima didesnė balsų persvara. O mažumos nuomonė Tai yra mažumos nuomonė ir jeigu ją remsimės, tai rizikos valdymo institucijoms bus labai sunku priimti sprendimą. Nebejotinai, kad atliekami e, kokie nors vertinimai, mes iš karto kreipiamės į EFSA, kad agentūra pasikonsultuotų su mokslininkais, ypač su nuomonės mažumos mokslininkais, tam, kad būtų geriau suprasta, kodėl atsirado ta mažuma ir kiek jų nuomonė kertasi su daugumos nuomonė. Tai nereiškia, kad mažumos nuomonė yra atmetama. Mes tiesiog siekime gauti aiškę nuomonę, kurią galėtume pasinaudoti vėliau. Nes tik tokiu atveju mes galime tos nuomonės pagrindų renkti teisės akto projektą. Ir rengti taip, kad būtų atsižvelgta ir neigiama nuomonė. Biotechnologinių įmonės kaltina komisiją, kad mes per nelyg ilgai rengiame įvertinimo dokumentą. Vertinimo procesas užtrunka 3-4 metus. Ir turiu pasakyti, kad EFSA iš tiesų dirba, o ne atmeta aklai galimas palyginimas e, su pesticidų, pavyzdžiui, sektoriumi. Pesticidų atveju EFSA labai dažnai greitai pasako ne vienam ar kitam produktui. Ir toks yra atvejis šiandieną su A3D pesticidu, kurį šiandieną taryboje svarstė ir e, dėl kurio nėra galutinės nuomonės, nes EFSA rekomendavo išbraukti pesticidą A3D iš leistinų pesticidų sąrašo. Įmonė gaminanti šį pesticidą paprašė pratesti jo pardavimo laikotarpį kol bus priimtas galutinis sprendimas, bet EFSA labai griežtai pasipriešino. GMO atveju taip nėra. Paprastai EFSA kreipiasi dėl papildomos informacijos į GMO gaminančią bendrovę nes atsižvelgiama į mažumos nuomonę. Tai yra į neigiamą nuomonę. Ačiū. Kreton Arsenis. Uh, Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti komisijai už uh, išsamų atsakymą klausimą. Žinoma, e, turėtumėm visuomet elgtis labai e, atskirai, kai kalbame apie daugumos ar mažumos e, nuomonę šio klausimu, dėl tos paprastos priežasties, kad daugelis tyrimų nėra aiškiai nepriklausomi nuo, nuo pramonės. Nelengva uh, atlikti GMO tyrimo, jeigu neturi prieigos ir leidimo iš e, to paties pramonės sektorio. Todėl e, labai dažnai tai sudėtinga ir, ir, ir sunku, nes e, turime įvertinti ne tik tai, kiek tų tyrimų yra, ir, ir neigiamų, ir teikimų, ir čia su kiek įrodymų turė, turėta kiekvieno atskiro tyrimo atveju. Norėčiau pritarti poniai Lepaž su jos teikiamais pasiūlymais. Uh, Mes nesame kaltinami dėl to, kad darom per, per daug. Mes kaltiname tuo, kad netaikome atsargumo principo. Kad kaltiname tuo, kad pritariam ir ne visuomet tobulas procedūras taikom. Kai teikiamos paraiškos dėl GMO e, auginimo ar. Uh, E, importo. EFSA e, atstovai, tyrimo grupų atstovai e, sutarė dėl to, kad reikia nustatyti ekvivalentiškumą. Ir atrodo, kad taikomas principas neefektyvus yra atrodo, kad yra nustatytas esminis e, e, ekvivalentiškumas e, tradicinių kultūrų, gamo kultūrų, kai iš esmės jos vis dėlto skiriasi. Internete labai daug žinių apie tai, kad komisija galvoja apie susilpninimo tolerancijos politikos gemo, auginimo ir importo atžvilgių. Įdomu būtų sužinoti, uh, Um, komisijos nuomonė dėl to. Dėkui. Iš tiesų labai įdomu, kai vyksta disku, bendros diskusijos dėl GMO, tačiau mes iš tiesų turėtume apsiriboti tik tai konkrečiais klausimais, nes turime nedaug laiko. Bartstas nori pasisakyti, kuris užduos kitą žodinį klausimą vėliau kitame darbo atvarkės punkte. Prašau. Ook op deze vraag toch even tussenkomen. Het gaat, het gaat... Ačiū. Norėjau paprašyti e, žodžio dabar ir kalbėti panios Lepeš klausimą. Noriu kalbėti apie GMO pavojų sveikatai. Mane e, šiek tiek neramina tai, ką girdžiu iš komisijos. E, atrodo, kad atsakymas yra toks. Taip, atliksime vertinimus, bus lyginamieji tyrimai, bus susikoncentruota į pesticidus, reikia galvoti, koks turi būti es vaidmuo, tačiau kas mane neramina, tai kad nėra įrodymų, mums reikia laikytis įrodymais grindžiamo požiūrio. Mėnesio pradžioje, kaip aš suprantu, EFSA pateikė teigiamą vertinimą tam, tam tikro uh, produkto uh, kultūros. Uh, auginamos e, Monsanto, teigiamas vertinimas pateiktas buvo, e, tai smart kukurūzai, jis ketinama pradėti prekiauti ir ten yra e, kelios veisės, veislės susijėtos yra EFSA nuomonė dėl kombinuoto vartojimo yra, yra pateikta ir gali būti, kad vieno tipo vartojimas neturės įtakos visuomenės sveikatai, bet kombinuotas varto, vartojimas gali turėti labai neigiamos įtakos, labai neigiamo poveikio. Mes turime nagrinėti tokį poveikį, labai kritiškai įvertinti ir norėčiau konkrečiau išgirsti iš komisijos, e, kokie būtų atsakymai į labai konkrečius ponios Lapaš klausimus. Ačiū, žodis Sonė Kristinai Artoloci. Atsiprašau, mano kolegė Pilar neteko balso, negali kalbėti, tai e, kalbėsiu aš ir norėčiau pasakyti, kad negalime kaltinti e, mūsų tyrimų centrų ir universitetų mokslininkų. Dėl to uh, kad jiems įtakos daro farmacijos e, įmonės. Kuriančios gam. Pavyzdžiui, ir, e, ir banko institutas e, nagrinėjo tos klausimus ir nebuvo nei vienos ataskaitos rodančios neigiamą poveikį. Netgi ir natūralūs augalai e, daro e, neigiamą poveikį. Pavyzdžiui, vienas e, mano giminaitis dirba Makso Blanko institute ir atlikti buvo tyrimai, kad ir bulvės gali būti kenksmingos. Tai netgi tai, kas auga natūraliai, gali būti, gali būti žalinga. Ir mano pasiūlymas būtų surenkti klausimus parlamente su mokslininkais. Uh, kad nepriklausomi mokslininkai pasakytų, ką jie galvoja apie tai. Kai kalbuosi su mokslininkais, jie tiesiog uh, uh, uh, nu, nuneigia e, vieną ar kitą faktą, kurį jiems pristatau, bet tarkim, aš neturiu tiek žinių, kad galėčiau pateikti jums argumentus. Tai mes turėtumėm kalbėti su, e, su mokslininkais, kurie nesėdė farmacijos įmonių na, e, kišenėse, kad, pavyzdžiui, galėtų atvykti ir papasakoti apie spinabifetą, apie tą bulvių uh, lygą, kad pateiktų savo, savo nuomonę apie tai. O, kai, kai nežinoma tiksliai, kaip kas, yra, kaip kas yra, kyla baimės ir bijomas yra, kad GMO bus už, užtaštas visas pasaulis. Man atrodo, mums reikia daugiau mokslininkų nuomonių, nepriklausomų nuo, mokslininkų nuomonių. Pirmininkė, dėkui. Žiūrėdamas į laikrodį, norėčiau paprašyti visų kolegų kalbėti neilgiau nei dvi minutės. Vitorijo Prodi. Grazie, Presidente, mi scuso perché l'aereo era molto in ritardo. E... Dėkoju. Pone pirmininkė, ir labai atsiprašau, nes vėlavo mano lėktuvas, todėl aš bandysiu kalbėti tikrai labai trumpai. Kalbant apie GMO, aš nebūtinai tikiu visomis rizikomis, tačiau didžiausia problema, man atrodo, yra tai, kad visos planetos mytyba tampa priklausoma nuo kelių rūšių. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie kovą su parazitais, tai e, kyla didžiulė grėsmė maisto produktų saugumui ir man atrodo, kad tai yra didžiausia problema, kur, su kuria mes turėtume kovoti ir manau, kad būtent labai atsargiai turėtume vertinti tokias rizikas. Mes turime stengtis išlaikyti bent jau minimalę rušių įvairovę, nes negali būti taip, kad viso pasaulio žmonės ir jų mytyba bus priklausoma tik nuo kelių rūšių. Nes būtent tada ir kiltų didžiulė grėsmė maisto produktų saugumui. Dėkoju. Dėkoju toliau Korin Lepaš. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Putlė, jūs kalbėjote apie komparatyves analizės ir e, ekvivalentų e, paieškas. Iš tiesų, Amerik amerikietiškais protokolais matyt ne, nebūtinai galima pasitikėti, nes ta medžiagų ekvivalentiškumo tas vertinimas nebūtinai yra patikimas. Ir tam tikrose studijose yra kalbama ne apie ilgalaikės pasiekmes, o mums kaip tik reikia ilgalaikių pasiekmių ir tokių studijų, kurios jas nagrinėja. Toliau kitas dalykas, kuris kelia man e, susirūpinimą, tai yra tos e, komparatyvios, palyginamosios studijos. GMO forumo pirmininkas, kalbėdamas apie atitinkamus pasiūlymus, pasakė, kad galima tikriausiai laikyti atsitiktinumu, kad mes kalbame vėl apie e, ekvivalentiškumą atitinkamų medžiagų. Todėl norėčiau jūsų paklausti, ar jūs manote, kad tai yra atsitiktinumas. Toliau kitas dalykas. E, Taip pat reikia susitarimo e, mokslinėme ligmenyje. Šiuo metu situacija yra tokia, kad kai kurios nuomonės yra slepiamos ir, ir viskas verda tarsi kokia magma. Aš pati esu tarsi tokia rizikos vertintoja, rizikos vadybininkė, todėl aš norėčiau žinoti, kokios problemos gali kilti, jeigu, pavyzdžiui, yra paisoma min, mažumos nuomonės. Taigi mums reikia kažkokių patikimų argumentų. Komisija, kągi klausimų užduota nemažai, pabandysiu trumpai atsakyti kiekvienam ponas Arsenas dėl tyrimų. Na, negalėčiau šiuo metu pasakyti, nes tai nesusijęs su stebėsena, bet šiuo metu komisija svarsto pirmą, ar galėsime užsitikrinti pakankamą finansavimą ir atlikti papildomus tyrimus, tai yra dubliuojančius tyrimus, kuriuos atlieka biotechnologinių įmonės. Jūs žinote, kad tokie tyrimai turi būti peržiūrimi kolegų. Yra kolegų peržiūros procedūra. Mes ne visada gauname visų tyrimų ataskaitas, bet Kai gauname, tai tada peržiūrime tikrai pateiktą medžiagą, ypač atkreipdami dėmesį į 90 dienų trukmės bandymus su žiūrkėmis ir mokslinės rekomendacinės. Toliau dėl tos nulinės tolerancijos. Taip, šiuo metu yra galvojama apie registraciją GMO. Tais atvejais kai GMO kiekis sudaro 0,1 procentą produktą, bet tokie produktai būtų skirti tik galvijams gyvūnams šerti, bet ne žmogui vartoti. Mes taip pat galvojame apie palyginimą su importu. Dėl šio 0,1 procento, kurį šiuo metu vertina EFSA, pasiūlymą pateiksime tvirtinti tarybai sausio mėnesį. Bet EFSA dar savo analizės netliko. Ponai Korsinas ir poniai Stas nori pasakyti, kad taip, konfidencialumo taisyklė GMO atveju galioja, jos tos taisyklės tikrai griežtos, bet teikiant atitinkamą prašymą, moksliniai tyrimai gali būti skelbiami atsižvelgiant į tam tikrus ribojimus. Bet to kai kurie tyrimai yra labai riboto naudojimo ir negali būti skelbiami viešai. Ir aišku, tik pateikus oficialų prašymą galima gauti tam uh, tikrą ataskaitą. Dabar dėl SMAT kukurūzų tai šios linijos kukurūzai nebus auginami ES, o patys smart kukurūzai bus naudojami tik gyvuliams šerti. Ir aišku, galima galvoti, kaip pasinaudoti vairiomis nuomonėmis, bet iki šiol nieko neėmėme. Dabar dėl ekvivalentiškumo principo. Taip, tas principas yra taikomas praktikoje, juo naudojasi amerikiečiai ir todėl nereikia uh, tiesiog visiems GMO augalams duoti leidimo. Ypač tai darom Amerikoje, bet mes taip nesielgiame Europos Sąjungoje, nes paprastai EFSOS tyrimai trunka nuo ketverių iki penkerių metų, todėl mes kur kas rimčiau iš reikalą žiūrime negu, pavyzdžiui, Pietų Amerikos valstybės. Kitas dalykas, mes nekalbame apie vienbalsiai patvirtinta mokslinė nuomonė. Mes kalbame apie tyrimų protokolus, kuriuose gali būti teikiama teigiama arba neigiama rekomendacija, įskaitant ir mažumos rekomendaciją. Taigi, pirmininkė, stengiausi kalbėti trumpai ir atsakyti visus klausimus. Jeigu jūs pageidautumėte, mes galime diskusiją pratesti. Dėkoju. Pone Giterec pageidavo, kad būtų surinktas klausimas. Šį pageidavimą turėtume, iš, turėtume išsakyti savo kon, koordinatoriams ir tuomet koordinatoriai turėtų priimti sprendimą. Uh, ar reikia to klaus, tų klausimų ar ne. Toliau kitas mūsų darbos varkės punktas ir ta pati tema, tai yra Bartos Teso pateiktas klausimas žodžiu dėl teisės aktų susijusių su GMO įgyvendinimo. Kad, kad sutaupytume laiko, iš karto suteiksiu žodį komisijos atstovui, kad jis atsakytų į užduotą klausimą. Pone Pudlė, prašau, jūs esate patyręs kalbėtojas, tai manau galite iš karto atsakyti. Oui, merci, <laughs> Monsieur le Président. Je vais essayer de répondre à, donc, à cette question que nous avons étudiée. Ačiū, ponia pirmininkė. Pasielgsiu taip, kaip siūlote. Na, nebejotina, kad mes labai atidžiai šį klausimą analizuojame ir jau sakiau apie tą naują metodą, kuris patvirtintas buvo Liepos mėnesį dėl bendro sambuvio principo. Tai yra šiokia tokia naujovė mūsų politikoje. Jis reiškia, kad valstybės narės turi imtis priemonių užtikrinančių, kad GMO organizmai atsitiktiniu būdu nepatektų į tradicinius maisto produktus. Ir tai reiškia, kad 2008 metų ministrų tarybos sprendimai bus tinkamai įgyvendinami. Šiuo atveju būtent valstybės narės turi imtis atitinkamų priemonių, turi būti aiškiai apibrieštos ne GMO augalų zonos. Kai kurios valstybės narės mano, kad 0,9 GMO procento produkte ribinė vertė yra tinkama, tačiau kai kuriuose valstybėse narėse laikomasi nulinės tolerancijos principo. Taigi valstybių narių teisė šiuo požiūriu skiriasi. Ir jie, valstybės narės bevelė atskirti GMO kultūrų auginimą nuo visų kitų kultūrų ūkių. Ir būtent valstybės narės yra atsakingos už šį darbą. Mesgi teikiame techninę pagalba. Ir pagal teisės aktus yra parengtas geros patirties vadovas, kuris pasirodė rugsėjo 25 dieną. Taigi, dvi valstybės narės taiko sambuvio sistemą, 15 tai yra, Trys yra pranešė komisijai apie vykdomus projektus ir tai yra tos valstybės narės, kurios pageidauja auginti tam tikras augalinės kultūras. Šešios ar septynios valstybės narės jau suteikė leidimą auginti genetiškai modifikuotus kukurūzus arba bulves bet yra valstybių narių, kurios tokių leidimų nesuteikia. Ir visos valstybės narės turi teisę nedalyvauti sambuvo principo taikymo politikoje. Iš penkiolikos valstybių narių maždaug dešimt pagėdauja sukurti viešą registrą, kuriame būtų nurodytos kultūros auginimo vietos ir tą informaciją būtų galima gauti, būtų galima sužinoti, kokiuose vietose tokios GMO kultūros auginamos. Yra valstybių narių, kurios mano, kad e, GMO kultūrų auginimas turėtų apsiriboti tam tikrais ūkiais ir būtinai įregistruotais atskiriame registre. trys valstybės narės neketina teikti jokios informacijos, jokių pranešimų šiuo klausimu. Taigi tiek aš galėčiau Jums pasakyti klausimus. Ačiū, toliau žodis paklausėjai Bartui Staso. Ačiū, pirmininkė šiuo klausimu ketinta kalbėti trečiadienį, kalbant apie gyvendinimą, bet buvo paprašyta perkelti e, klausimą į šią dalį, kadangi buvo kalbėta Korinde Paš klausimu, taip pat turbūt ir dėl lingvistinių priežasčių, turiu e, galvoj tarybos, e, atsiprašau, komisijos personalo dalyvavimą. Norėčiau paprašyti informacijos, E, pateikti šalių e, sąrašą, kad ateityje diskusijų metu būtų galima pasinaudoti šią informaciją. Tad kol kas norėjau tik tai tiek paprašyti komisijos. Man atrodo, tos valstybės narės yra žinomos, tai nėra paslaptis, ponia Pudle, ar ne? Jeigu norite, aš galiu išvardinti tas valstybės narės, tuo jau pats tą padarysiu. Uh, tarptų devinių valstybių narių, kurios e, nori įsteigti viešą registrą, yra tokios - Austrija, Vokietija, Danija, Prancūzija, Vengrija, Lietuva, Luksemburgas, Niderlandai ir Švedija. Toliau yra dvi valstybės narės, kurios norėtų, kad tai atsispindėtų įmonių registre, tai būtų Latvija ir Portugalija. Ir viena valstybė narė yra. E, ta, kuri reikalauja raštiškos paraiškos, tai yra Čekija, Čekijos Respublika. Na ir galiausiai trys valstybės narės, kurios neturi jokio tiesioginio šios informacijos perdavimo, tai yra Slovakija, Rumunija ir Belgija. Tačiau kalbant apie Belgiją, reiktų paminėti, kad ši, šį registrą Belgija vis tik planuoja įvesti, tačiau šiuo metu uh, m, mm, nėra e, dar informacijos, tačiau žinau, kad jūs šiuo metu esate labai su, suinteresuoti Belgiją. Dėkoju. Taigi, Bartai, dabar atrodo, gavai informaciją. Ačiū, pirmininkė. Nustebino tai, kad Ispanija nepaminėta. Nes e, jei aktualų šią klausimą, tiesą sakant, Ispanija daugiausia uh, Um, auginama gamo kultūrų. Tai įdomu, ar apskritai Ispanija ką nors galvoja apie registrus arba apie domenų teikimą. Non, non, il n'y a pas de projet euh, notifié à ce jour. Ne, e, Ispanija nėra pranešusi apie jokius projektus. Gerai, taigi tai buvo sukonkretintas atsakymas į klausimą kurį pateikė ponas Stes ir jisai jau žino, kokie bus kiti klausimai kitose diskusijose. Ir e, ponia Korinlė Paš taip pat matyt e, turės ką pasakyti, kuomet e, dirbsime ties konkrečiais teisės aktais šią temą. Na, o dabar dešimtasis mūsų darbo tvarkės punktas. Atsiprašau, devintasis, sako pirmininkas. Tai yra sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas Europos Sąjungoje. Mūsų pranešė šio klausimu yra Edith Estrela. Prašau, Edith. Obrigada, senhor presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šio pranešimo projektas yra pateiktas visomis kalbomis, taigi aš manau, kad jūs jau esate susipažinę su mano pranešimu nors kai kuriuose vertimuose yra dar tam tikrų trūkumų, tam tikrų klaidų, bet jos bus ištaisytos. Sveikatos priežiūros skirtumai iš tiesų yra dideli, kalbant apie atskiras šalis, atskirus regionus, tie skirtumai susijęs su socialinė ir ekonominė valstybių narių padėtimi, kartais tie skirtumai netgi dar padidėja dėl tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, netgi dėl tokių kaip lyties, e, priklausimo tam tikrai tautybei, e, maitinimos ir kitų aspektų. Taip pat tai gali būti susiję ir su profesija, su švietimu ir panašiai. Kadangi sveikatos priežiūra e, yra skirtinga, tai yra taikomos ir skirtingos prevencinės priemonės. Taigi, e, kaip reiktų atsižvelgti į visus šios faktorius. Sveikata ir gyvenimo trukmė nebejotinai susijusi su socialinė situacija ir su skurdu patirtu vaikystėje. Tai buvo įrodyta e, tam tikrais tyrimais ir kai kuriuose valstybėse narėse jau buvo pasiekta pažango šiuose sritise, tačiau kol kas dar yra e, tikrai didelių skirtumų tarp 27 valstybių narių. Kuomet prie skurdo prisideda dar kiti faktoriai, pavyzdžiui, neįgalumas, sergamumas, senyvas amžius arba priklausom, priklausimas tam tikroms mažumoms, tuomet rizika sveikatai dar labiau padidėja. Todėl yra labai svarbu e, teikti atitinkamą informaciją, taip pat teisinę pagalbą, kad, na, e, kad valstybių narių piliečiai geriau žinotų apie savo teises ir būtent tai padėtų mažinti skirtumus sveikatos priežiūros sistemoje. Tie sveikatos priežiūros skirtumai, kaip jau minėjau, gali prasidėti jau nuo vaikystės ir jie gali tęstis iki pat senatvės ir taip pat jie gali būti skirtingi, kalbant apie atskiras kartas. Taigi tai yra aktuali tema ir mes turime ieškoti jo sprendimų. Šiuo metu mes išgyvename krizę, dėl to situacija dar labiau pablogėja, todėl yra aišku, kad krizė turi poveikio, neigiamo poveikio valstybių narių sveikatos sistemoms, sveikatos priežiūros sistemoms. Taip pat situacija yra tokia, kad sveikatos priežiūros kaštai sumažėjo, tai yra valstybių narių biudžete skiriama mažiau lėšų sveikatos priežiūrai, tačiau kita vertus, iš kitos pusės vis didėja e, ilgalaikių sveikatos ir slaugos paslaugų paklausa. Kai kurios valstybės narės pateikė ekonomikos atitinkamas gaivinimo programas ir ten yra skiriamos e, lėšos. E, siekiant kovoti su krizės pasiekmėmis e, sveikatos priežiūros sistemoje ir jos bando gerinti sveikatos priežiūros sistemos struktūrą, ją reorganizuoti. Kitos valstybės narės dėje iki šiol numato biudžeto karpimus e, tai yra skiria mažiau lėšų sveikatos priežiūrai. Kaip jau minėjau, sveikatos priežiūros skirtumai yra susiję su socialiniais skirtumais, jau yra labai svarbu kovoti su tais skirtumais ir tai turėtų būti visų politikos sričių pagrindinis prioritetas. Jau mes džiaugiamės šiuo komisijos komunikatu ir taip pat sveikiname tuos tikslus, kuriuos komisija išvardino tame komunikate. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą pasiūlymų, kurie yra išvardinti ir mano pranešime. Pavyzdžiui, kalbant, e, pavyzdžiui, būtinybę atsižvelgti į skurdžiai gyvenančių e, žmonių poreikius arba į etninių mažumų, neįgalių, e, lab, senyvo amžiaus e, asmenų poreikius. Toliau kitas svarbus reikalavimas, aš reikalauju imtis priemonių, kad būtų sumažintos ekonominės krizės pasiekmes sveikatos priežiūros sektoriui, todėl reiktų skatinti investicijas į sveikatos priežiūros infrastruktūrą, taip pat skirti lėšų lygų prevencijai, skirti e, optimalų e, finansavimą sveikatos priežiūrai. E, toliau aš taip pat kreipiuosi į valstybės narės, ragindama jas imtis tam tikrų priemonių, kad e, jų piliečiai galėtų gyventi sveikai, ir, o valstybės turi tam sudaryti sąlygas. Ir ypač didelį dėmesį čia reikia kreipti į vaikų ir neščiųjų sveikatą. Taip pat aš reikalauju, kad komisija ir taryba E, savo ES 2020 strategijoje e, pripažintų, kad e, sveikata ir socialinė lygybė yra svarbus dalykai kovojant su e, tam tikromis socialinėmis problemomis. Taip pat aš raginu komisiją ir valstybės narės, kiek įmanoma geriau įvertinti sveikatos priežiūros sistemas ir pateikti atitinkamus duomenis, kurie būtų diferencijuoti pagal lytį, pagal amžių, pagal geografinę dimenciją, e, pagal statusą. Mums reikia kažkokio vieningo metodo, kuris tiktų visoms valstybėms narėms. Ir aišku, čia mes turime kreipti dėmesį į tas rytis, kurios kelia problemų ir keistis gerąją patirtimi. Taip pat yra labai svarbu, kad sanglaudos fondas padėtų kovoti su e, minėtais skirtumais. Na, o dabar laukiu kolegų pastabų ir tikiuosi, kad tos pastabos prisidės prie to, kad aš pagerinčiau dar savo, patobulinčiau savo pranešimą. Na ir galiausiai tikrai bandysiu viską įtraukti į pranešimą, kas bus pasakyta naudingo dėkoju. Iš tiesų geras tikslas užtikrinti vienodas gyvenimo sąlygas visose valstybėse narėse. Tikrai turime skirti daug dėmesio šiam klausimui. E, iš pradžių norėčiau suteikti žodį koordinatoriams ir pranešėjams. Jie kalbės po tris minutės, o visi kiti kolegos turėtų pasakyti dvi minutės, nes mums tikrai labai trūksta laiko. Pr pr Filip. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau padėkoti <clears throat> ponėje Strelai už puikiai atliktą darbą, porą pastabų. Kalbant e, apie ataskaitą, reikėtų vengri, vengti apibendrinimo per nelik plačių tekste, nes kai kur yra tokių teiginių, kurie nėra pagristi įrodymais. Pavyzdžiui, aš nesu toks tikras, kad moterų sveikata yra prastesnė, didesnė gyvenimo dalį, jos iš tiesų gyvena ilgiau, bet tas teiginys nėra teisingas. Ir iš tiesų valstybės narės e, sumažino išlaidas e, sveikatos e, apsaugai, bet aš nežinau, kokie, koks apskritai finansavimas skiriamas visuomenės sveikatai, nes tie skirtumai yra labai įvairūs ir priemonės skirtumams mažinti bus skirtingos. Yra e, aplinkosauginio aspektų, pavyzdžiui, e, būsto poveikis, užimtumo poveikis, skirtingų darbo sąlygų poveikis, gyvenimo sąlygų poveikis ir, ir tai lemia didžiulius e, skirtumus Ir tarkim, jeigu gyveni prastam būste, prastai maitiniesi, tai iš tiesų yra kur kas didesnė tikimybė, kad mirsi anksčiau negu būdamas europarlamentaru. Tai iš tikrųjų yra skirtumų, kuriuos lemia socialinė realybė. Ir e, kitas nesusijęs klausimas, tai bus galimybė gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Pavyzdžiui, jeigu negali pasinaudoti gydytojų paslaugom, žinome e, demografijos klausimus e, arba, tarkim, jeigu netinkamai atlyginam, arba, pavyzdžiui, draudimo e, sistemos neskaidrios yra arba neteisingos, visą tai turėtumėm nagrinėti ES lygmenių. Čia vėlgi sukūrėmi tam tikri e, skirtumai, bet vėlgi tam tikro tipo, jeigu sunkiai sergi. ES, pavyzdžiui, yra tikimybė, kad uh, E, kad bus teikiama reikiama priežiūra. Čia, čia neligybės nėra, čia skirtumų nėra, bet e, kila klausimas, e, kas yra apmokama. Klausimas yra toks, kas yra tų atvejų, kas gyvena pavojingose sąlygose. Kartais tos išlaidos netlyginamos yra. Tai čia ir yra skirtumai. Jeigu išlaidos netlyginamos yra, tai apskritai nesidrausiu tuomet. Ir e, labai dažnai vėlai nustatomas, pavyzdžiui, vėžys yra, jeigu nėra geros e, sistemoms, išlaidoms apmokėti, jeigu nėra geros draudimos draudimo sistemos, taigi tų neligybės ir e, skirtumų veiksnių labai didelių, dar yra aplinkos sauginių e, sumetimų, dar, kaip sakiau, e, galimybė pasinaudoti sveikatos priežiūrą, tarkim, negali pasinaudoti gydytojo paslaugom vien dėl draudimo. Tą aspektą jau minėjau anksčiau. Dėkui. Dėkoju. Toliau šešėliniai pranešiai Katrin Milan Savranov. Děkuji, eh, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat za diskusiją. Ačiū pirmininkė. Gerbėmieji, norėčiau padėkoti Jums už šios dienos diskusijas. Jos svarbios. Norėčiau akcentuoti priemonės, kurių reikėtų imtis. Sveikatos priežiūros skirtumai, tokia ES realybė, tačiau tai lemia ne socialinė ekonominė padėtis yra finansinė padėtis pačių asmenų yra, arba ne vien tai yra kitų veiksnių, kaip pavyzdžiui, genetiniai veiksniai. galimybę pasinaudoti sveikatos priežiūrą, galimybę gauti informaciją apie sveikatą, apie sveiką gyvenseną. Uh, Taip pat galime kalbėti apie neligybę, kurią lemia skirtingos galimybės pasinaudoti moderniom technologijom. Ką norėčiau akcentuoti, tai galimybė pacientams, ligonėms gauti informaciją. Manau, kad sveikata labai priklauso nuo uh, informacijos kokybės, informacijos apie sveiką mytybą, sveiką gyvensiną, tai, kad žmonės turėtų tokią informaciją. Jeigu norim gerinti ligonių padėtį, tai turėtumėm jiem teikti kokybišką informaciją. Mes turim leisti žmonėms asispręsti remiantis informaciją, kad jie būtų atsakingi už savo pasirinkimą, apsisprendimą. Taip pat norėčiau pasiūlyti kelis pakeitimus dėl geografinių skirtumų ir na, telemedicinos aspektų. Peter Lyzė, dėkoju ponė pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai Edita Strela ir šešėliniui pranešėjai ponui Žuvy iš tiesų jau aišku, kad mes susidurėme su didžiulė problema dėl skirtumų, tačiau kaip tautos atstovai met, mes turėtume ieškoti galimybių, kaip kovoti su tais skirtumais, kad e, tie skirtumai tarp valstybių narių ir valstybėse narėse būtų kiek įmanoma mažesni, kad visi piliečiai turėtų prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų. Tačiau mes matome, kad yra daugelis faktorių, kurie apsunkina e, šį procesą ir iš tiesų nėra tokio paprasto sprendimo. Yra daug priežasčių, dėl kurio yra skirtumai sveikatos priežiūros sistemose. Ir antrame pranešimo punkte yra kalbama apie tai, kad ši problema yra susijusi su e, socialinėmis problemomis ir e, yra sunku siūlyti kažkokį gerą problemos sprendimo būdą, jeigu nėra tam sąlygų. Taip pat yra labai sunku pasiekti pusiausviros, kad ir kaip mes norėtume, kad nebeliktų socialinių skirtumų Europos Sąjungoje, mums nepavyks to padaryti vien politiškai. E, tačiau nepaisant to, Edita Strela pranešime yra gerų aspektų ir kad e, sveikatos priežiūros problemos turėtų atsispindėti S 2020 strategijoje. Man tikrai šis pasiūlymas labai patinka. Man taip pat patinka, kad yra siūloma iš sanglaudos fondų e, finansuoti sveikatos priežiūros sistemas. Taip pat ponas Mikolašė, kurio šiandien nėra, tam pritarė. E, tačiau yra tam tikros galimybės, kuriomis valstybės narės turėtų geriau pasinaudoti. Na ir galiausiai norėčiau pateikti pavyzdį e, visiškai nepriklausomai nuo genetinių sąlygų, kolega jas paminėjo, vis tik nepaisant genetikos yra didžiuliai skirtumai tarp pacientus, kurie kenčia nuo mukovisidozės ir galima tikrai, skiriant nedaug lėšų, padėti pacientams. Ir galbūt galima būtų e, tikrai sumažinti tuos skirtumus tarp ligonių, kurių genetinės sąlygos yra vienodos. Dėkuoju toliau Vitorijo Prodi. Grazie, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją už atli, su atliktų darbų ir taip pat noriu pažymėti, kad socialinės gerovės sistemos, kurios dabar egzistuoja, yra ko gero didžiausias praėjusio ir šio šimtmečio pasiekimas. Kita vertus, reikia pripažinti, jog egzistuoja ir problemų. Ir tos problemos atsirado ne vien dėl ekonomikos nuopolio. Todėl spręsti būtina visas ir kuo daugiau. Žmonių galimybės nėra vienodos ir tas, tą neligybę dar labiau sustiprina ir išryškina galimybę pasinaudoti sveikatos apsaugos sistemoms. Pavyzdžiui, prezidentas Obama, kalbėdamas apie Amerikos sistemą, sakė, kad lygybė ir sešininkų yra du principai, kuriais turi remtis apsaugos sveik sveikatos apsaugos sistema. Nesena patirtisgi parodė, kad pajamų, pavyzdžiui, požiūrių ir galimybių požiūrių atotrukis tarp pasiturinčių ir nepasiturinčių žmonių tik didėja. Ir nebejotinai ta neligybė persikelia į sveikatos apsaugos sritį. Todėl aš manau, mes turime pasinaudoti galimybę pertvarkyti sistemą, nes yra įmanoma pasinaudoti tarp valstybinio gydimo paslauga ir tai reiškia, kad jeigu mes tinkamai sutvarkysime sistemą, mūsų piliečiai gaus geresnės kokybės paslaugas. Dėkuoju toliau Dagmarot Bernd. Dėkoju, ponė pirmininkė, iš tiesų buvo pasakyta labai svarbių dalykų ir svarbiausia yra pabrėžti, kad yra tikrai labai paprastų būdų, kaip būtų galima visiems ES pacientams suteikti vienodas žinias ir vienodą sveikatos priežiūrą. Ir tai nebūtinai turi kainuoti labai daug, tiesiog reikia norėti tą padaryti. Ir ponas Lyze labai puikiai pasakė, kad e, galimybės yra, tik valstybės narės jomis nepasinaudoja. Aišku, sanglaudos fondas e, siūlo labai mažai galimybių, nes jis netam yra sukurtas, netam yra skirtas. E, tačiau sveikatos apsaugos politika yra valstybių narių kompetencija ir jos e, valstybės narės, jeigu jos norėtų, jos galėtų pasinaudoti atitinkamomis lėšomis iš sanglaudos fondų, bet jos tas lėšas naudoja, pavyzdžiui, kelių tiesimui, e, atitinkamų pramonės įmonių statymui ir panašiai. E, svarbus aspektas, kalbant apie šią problemą, yra tai, kad reikia reikalauti iš valstybių narių, kad jos suvoktų, kokia yra svarbi, kokia svarbi yra sveikata. Ir aš nesitikiu, kad mes dabar turėtume išvardinti tas valstybės narės, kurios per pastaruosius 10-15 metų mažiausiai investavo į piliečių sveikatą, tačiau vis tik reikia pasakyti, kad valstybės narės turi būti įsipareigojusios kažką daryti šioje srityje ir jos turėtų tam tikrą procentą savo BVP skirti sveikatos priežiūrai. Kai kurios valstybės narės skiria didelį procentą savo BVP, kitos dėja labai mažai skiria sveikatos priežiūrai. Ir jeigu mes sudarytume lentelę, ir joje išvardintume, kiek procentų BVP valstybės narės skiria sveikatai, švietimui ir kiek, pavyzdžiui, kelių tiesimui arba ekonomikos vystimuisi, jūs tikrai labai nusteptumėt pamatę tą lentelę. Ir todėl aš manau, kad mes turime reikalauti e, iš valstybių narių, kad jos kažką veiktų, nes sveikatos priežiūra yra jų kompetencija, o ne ES kompetencija. Dėkoju, sako pirmininkas, yra socialinės e, Europos E, konvergencijos idėja, kur pagal BVP būtų galima matyti, kiek valstybės narės skiria sveikatai ir švietimui. Glenis Vilmort. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, labai liūdna, kad mūsų visuomenėse yra pakankamos žmonių grupės, kurios negali pasinaudoti galimybę gauti būstą ar tinkamas veikatos apsaugos paslaugas. Kitas dalykas, kad yra rūkantis, alkoholį vartojantis žmonas. Bet yra dar vienas aspektas, tai yra netinkamai subalansuota mytyba, kai per mažai vartojama daržovių, kai dėl vartojamo maisto padidėja rizika sirgti kraujagislių širdies lygomis, diabetu ir kitais. Visą šią situaciją dar labiau apsunkina finansinė krizė, todėl mes turime imtis priemonių, kad e, labiausiai pažeidžiami mūsų visuomenės sluoksnių gyventojai būtų geriau apsaugoti. Klausimų aibė yra didžiulė ir aš manau, kad visos valstybės narės labai rimtai sprendžia šią, šios ryties problemas, nes aišku, ši finansinė krizė tikrai neturėtų reikšti, kad labiausiai pažeidžiamos grupės nukentėjo daugiausiai. Ačiū. Ačiū toliau, Kris Deivis. Ačiū, ponė pirmininkė ir pranešėja, ir šešėlinė pranešėja Antonijo Pavanova negalėjo dalyvauti jų posėdėje, todėl aš jos vardu pateiksiu keletą pastabų. Pirmiausiai, tai tikrai norė, Antonija nori <clears throat> pritarti pranešėjos atliktam darbui ir jos teiginiams, kad klausimas labai svarbus mūsų piliečiams. Kai kalbame apie tarp valstybinės medicinės paslaugas, tai nebejotinai pasipriešinimas taryboje Europos parlamentui teikiamoms pataisoms yra atkreiptinas dėmesį dalykas. Nes jeigu jau mes kalbame apie neligybę ir galimybę tarp valstybinių lygių gauti paslaugas, tai reikia neligybę tarp valstybių mažinti. Apskritai, pirmiausia, reikėtų pagalvoti, kas vyko per pastaruosius keletą metų. Pirmiausia, nebejotina, tai fizinė krise Ir tai reiškia, kad atitinkamai buvo sumažintos biudžeto išlaiko, išlaidos įvairiose sritise ir gali būti, kad dėl finansinės krizės kai kuriuose valstybėse narėse labiausiai nukentėjo sveikatos apsauga. Kitas veiksnys - tai senėjanti visuomenė ir demografiniai pokyčiai, kurie neabejotinai uh, reiškia, kad skirtumai tarp valstybių egzistuoja. Bet neligybės problemas galima spręsti sektorinių lygių, atsižvelginti visą virtinę klausimų, tokias kaip nedarbas, darbo rinkos struktūra, migrantai. Bet yra ir nelygybių, ne tik šioje srityje, bet ir tose srityse, kuriuose neligybė sunkiau aptinkama. Pavyzdžiui, pasižiūrėkime statistinius duomenis, kaip yra su sveikai profesinė sveikata, kaip yra su sveikatos apsauga darbo vietose profesiniai susirgymai. Galų gale prisiminkime mūsų neseną diskusiją - savižudybų skaičius. Jų statistika irgi labai skiriasi, priklausomai nuo valstybės narės. Dar yra papildomi veiksniai tokie kaip prasti mytybos įpročiai, rūkimas, ir panašiai. Taigi, skirtumai egzistuoja. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje padėtis skiriasi net pagal miestus. Vienose miestuose, vienoje miesto dalyje žmonės gyvena ilgiau negu kitoje. Ir tai susiję nebūtinai vien tik tai su sveikatos apsaugos paslaugomis. Todėl yra daug veiksnių, kuriuos dera atsižvelgti. Ir galiausiai galimybę gauti specialisto konsultaciją ir gydimą. Kai kuriuose valstybėse narėse egzistuoja, neegzistuoja tokios galimybės ir, pavyzdžiui, net chirurginės smulkės operacijas gali atlikti nebūtinai chirurgai. Kitosegi šalyse taip nėra. Mano kolega Antonija Pivanova norėtų pasakyti, kad skirtumai ir krizė negali tapti pretekstų pateisinančių pras, prastą prieinamumą prie paslaugų. Pone Kristina. Ačiū. Pirmininkė, aš manau, pone Estrela. Iš tiesų, labai realistiškai viską įvertino ir pastebėjo daug svarbių dalykų tačiau baiminuosi, kad ši diskusija vyks be galo be krašto. Nes, bet mes kalbame čia ne apie sveikatingumą apskritai, o apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą tarp valstybinių lygių. Buvo paminėta ne kartą ekonomiką. Aišku, jeigu turėtume pinigų, visas problemas būtų lengviau spręsti, bet jeigu pažiūrėsime į santyki koreliaciją tarp sveikatos būklės ir gyvenimo trukmės, tai pamatysime tam tikrus įdomius ryšius. Galėčiau pateikti net kai kurių skaičių, bet to reikalingi rodikliai tada mes tikrai žinosime, apie ką mes kalbame. Šioje diskusijoje labai pasigendu svarstymų apie alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimą. O šios dvi medžiagos tikrai daro didelę žalą žmonių sveikatai, ypač jaunuomenės sveikatai. Dar apie ką mes nekalbame, tai žmonių sveikata dėja pasirodė labai daug nerima kelinčių ataskaitų apie AIDS ir seksu lytinių kelių plintančių lygų paplitimą jaunimo tarpe. Aišku, skirtumai egzistuoja. Priklausomai nuo valstybės narės padėtis gali būti kitokia. Bet problemos tai yra. Ar tai nereiškia, kad valstybės narės nenori palyginti teikiamų paslaugų lygio? Beje, keletas kolegų kalbėjo apie prevenciją, o tai reiškia ir visuomenės požiūrį. Buvo sakoma, kad dėl ekonominės krizės ribotai yra rengiamos nuomonės formavimo kampanijos. Girdėjusi esu, kad dabar kai kuriuose prekybos centruose yra net atskiri punktai, kuriuose teikiama informacija apie tinkamą mytybą. Visą tai padeda, bet manau, kad paslaugos turi būti teikiamos kaip arčiau žmogaus, pavyzdžiui, sakysime, senyvo amžiaus žmonių grupės. Elena Antonesko, dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už jos pastangas. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Žyvan, kuris yra mūsų šešėlinis pranešėjas. Man šitos diskusijos yra labai svarbios, nes aš pati esu iš tos valstybės narės, kuri dažnai užima pirmą vietą. E, tam tikrų lygų paplitimo sąrašuose. Todėl aš manau, kad šios diskusijos turėtų būti pagrindas valstybių narių pastangoms Yra keletas aspektų šiame pranešime, kuriuos aš, turėčiau, kuriuos aš norėčiau pabrėžti. Visų pirma, man atrodo, kad struktūriniai fondai turėtų būti geriau organizuoti ir bendryjų politika sveikatos priežiūros rytyje turėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį. Aišku, mes suvokiame, kad kalbant apie sveikatos priežiūrą, turėtų svarbesnį vaidmenį vaidinti kažkokios vietos institucijos, nes jos yra arčiau žmonių. Tačiau kita vertus mes turėtume siūlyti tam tikras priemonės, kuriomis jos galėtų pasinaudoti. Taip pat valstybės narės turėtų daryti viską, kad įgyvendintų ES nustatytus tikslus. Taip pat mes turime ieškoti rodiklių, kurio, kurie padėtų išnaud, išmatuoti tą, e, tuos skirtumus. Na ir paskutinis aspektas, kurį norėjau paminėti, e, tai yra darbo jėgos judėjimas, migravimas, nes tai taip pat turi poveikį sveikatai. E, Pavyzdžiui, kai kuriuose vakarų Europos valstybėse šis reiškinys išvykimo ir ypač gydytojų, medikų išvykimo e, reiškinys tapo, tapo įprastų dalykų. Pavyzdžiui, iš Rumunijos praėjusiais metais, vien praėjusiais metais išvyko 6 tūkstančiai gydytojų. Ir jie nuvyko į tas šalis, kur, kuriuose trūksta medikų. Uh, Taigi aš pateiksiu atitinkamus pakeitimus šią temą. Ačiū. Dėkoju ir paskutinė kalbėtoja yra Rita Maner, kurią aš norėčiau oficialiai pasveikinti mūsų komitete. Ačiū pirmininkė. Jau kalbėta apie daugelį aspektų, bet pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų projektą. Tema labai aktuali, svarbi, iššūkių nemažai, nes nekartą esam sakę, jog bendrai paėmus. Tai priklauso valstybių narių kompetencijai. Mes turime galvoti, kokias priemonės turime ES, kad galėtumėm daryti poveikį įvairiom valstybėm narėm. Na, o kalbant apie skirtumus tarp valstybių um, narių, kalbant apie galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, turėtumėm nepamiršti, kad ir tarp regionų skiriose valstybėse yra didelius e, skirtumų. Aš esu iš Suomijos ir, pavyzdžiui, skirtingose e, miestuose, savivaldybėse e, skirtingos labai sąlygos yra, skirtingos galimybės pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugom. Na, o kalbant apie uh, Sanglaudos politika, apie tai nemažai kalbėta, kaip sanglaudos politika galėtų prisidėti prie sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimo. Aš taip pat dirbu regioninės plėtros komitete. Ir e, struktūriniai fondai e, suteikia galimybę uh, panaudoti lėšas sveikatos priežiūrai plėtoti. Mano šalyje tai labai efektyviai panaudojama yra, taigi viskas priklauso nuo skirų valstybių narių, kaip jos nori koordinuoti tos klausimus, kuriuose sektoriuose. Ir <clears throat> tai, tai būtų puikia galimybė ir svarbu pasinaudoti socialiniais fondais, sveikatai stiprinti. Kitas sanglaudos politikos aspektas <clears throat> būtų iš aplinkosaugos komiteto darbo srities, tai yra rodikliai skirti sanglaudos politikai. Dabar sistema grindžiama BVP, tačiau kalbam apie tai ir nereikėtų įtraukti su sveikata susijusių rodiklių. Ir tai būtų galima remti per sanglaudos politiką. Visuomenės senėjimas labai e, svarbu, kalbant apie galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Na, e, žinoma, kai kurie regionai senėja labai greitai, apie Apie tai kalbėta čia labai daug, kadangi tai reiškia, kad atskiriuose regionuose labai na, padidės poreikis sveikatos priežiūros paslaugų. Dėkui. Dabar suteiksiu žodį ponui Rys. Gal galėtumėt per penkias minutės išsakyti savo poziciją? Like, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Europos parlamentas savo pranešime, kurį pristatė šiandieną, padarė labai teiklių pastebėjimų. Aišku, komisija pripažįsta, kad egzistuoja neligybė tarp įvairių socialinių grupių ir taip taikytina, taip pasakytina apie padėtį visose valstybėse narėse. Mūsų komunikate mes numatome bendrą sistemos gairias, kaip valstybės narės turėtų renkti nacionalinę politiką šioje srityje atsižvelgdamos į regioninius skirtumus, taip pat į sektorinius skirtumus ir deramai įvertindamos mokslinių tyrimų finansavimą. Struktūrinių fondų ribose yra numatomas atitinkamas procentas lėšų, kuris gali būti skiriamas problemams spręsti. Tačiau visi žinome, kad šių problemų labai lengvai neišspręsime dėl jų kompleksiškumo ir tos įvairovės, kurie egzistuoja Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos institucijos gali padėti, bet pastangų turi imtis visi valstybės narės, regioninės struktūros ir aišku reikalinga galvoti apie partnerystės. Parlamento siūlomas rezoliucijos projektas taps rimta parama kovojant su kylančiais iššūkiais. Ypač svarbu pažymėti, kad rezoliucijoje yra kalbama apie tai, kokių reikia imtis priemonių dabar, kai dar krize, krizės padarinius jau jaučiame, nes sveikata žmogaus yra pats didžiausias turtas, ir nebejotinai sprendžiant sveikatingumo problemas reikia ją, jų sprendimą sėti su įvairiais faktoriais, tokie kaip pavyzdžiui BVP procentas skiriamas sveikatos apsaugai sistemai e, socialinės ekonominės sąlygos, tai jų gerinimas tikrai turėtų palengvėti taikant ir įgyvendinant strategiją Europą 2020. Be to, pateikiama ir labiau konkrečių rekomendacijų dėl paslaugų teikimo atskiroms visuomenės grupėms, kurios susijusios jau ne tik tai su mūsų turima direktyva, bet taip pat paliečiamas ir tarp valstybinis aspektas, būtent, kad piliečiai galėtų geriau pasinaudoti šio laikinėmis technologijomis. Taip pat siūloma geriau įvertinti telemedicinos teikiamą reikšmę. Baigdamas noriu padėkoti Jums už šią diskusiją ir galiu pažadėti, kad 2012 metais komisija galvoja parengti ataskaitą, kurioje bus jau kalbama apie tuos rodiklius, kuriuos minėjo parlamente šiandieną parlamentarai manau, kad mūsų laukia dar įdomios diskusijos. Ačiū. Dėkoju ponė Rys ir visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijoje. Tai iš tiesų labai svarbi tema. Iki gruodžio 10 dienos 12 valandos galite teikti pakeitimus. E, sausio mėnesį komitete nagrinėsime šį pranešimą, o plenarinėje sesijoje kovo mėnesį. Toliau kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra dešimtasis punktas. Edit, Gerai, tik tai trumpai prašau. Prašau. Ačiū. Norėčiau tik tai padėkoti kolegoms už jų pastabas. Jos labai vertingos, kaip ir tikėjusi. Be to, norėčiau pabrėžti, kad e, iš tiesų lengvo sprendimo čia nebus, ypač turim galvoje, kad e, valstybės narės tokios skirtingos. Tačiau vis dėlto sveikatos priežiūros skirtumai yra labai svarbus, nes jie lemia skirtumus mūsų visuomenėse kitose sritise. Todėl svarbu skirti visas pastangas šiems klausimams spręsti. Trumpai norėčiau paminėti porą išsakytų minčių. Visų pirma, prevencija. Manau, kad tai reikia taikyti dviem ligmenimis. Visų pirma, e, prevencijos ligmuo būtų, e, reikėtų e, spręsti sveikatos priežiūros skirtumų priežastis. Ir kitas ligmuo būtų, tai geresnių galimybių sudarimas pasinaudoti sveikatos priežiūrą visiems piliečiams. Uh, Aš turiu galvoje sveikatos priežiūrą, bet taip pat ir informaciją. Tai yra informavimą apie e, žmonių teisės, informaciją apie tai, kas, ką jau turime, e, apie tai, kuo žmonės e, gali pasinaudoti. Dėl bendrijos lėšų klausimo, jį minėjo keli kolegos, visiškai tam pritariu. Pritariu tam, jog reikia geriau pasinaudoti turimais modeliais, mechanizmais, kaip e, minėjo Dagmar, struktūriniais e, fondais būtų galima geriau pasinaudoti ir um, kai kurios valstybės narės turi uh, gerosios praktikos, kai būtų galima uh, gerai tinkamai pasinaudoti bendrijos lėšomis. Uh, E, sveikatos priežiūros srityje ir to e, vis labiau reikės visuomeniai e, senstant, keičiantis demografiniai padėčiai. Tai minėjo ponas Deivisas. Žinoma, sveikatos priežiūra kainuoja. Ir kainuoja vis daugiau. Ir tai lemia dar didesnius skirtumus, nes daugeliui pernelyg brangu yra gauti tokią sveikatos priežiūrą. Tai e, minėjo ir panas Džiavan, jeigu galvotumėm, pavyzdžiui, apie vakcinaciją, stebėseną, profilaktinės patikras įvairių lygų. Jeigu norim vykdyti tokias, tokią profilaktiką, tai reikia žinoti, kad apskritai tokios lygos egzistuoja. Na ir galiausiai projekte miniu įvairius duomenis, jie yra paimti iš tyrimų, iš komisijos komunikato, iš poveikio vertinimo santraukos, e, kuri yra pridėta prie komisijos komunikato. Taigi, projekte yra patikimi faktai ir duomenės, kurie, e, aš tikiu, yra patikimi. Dėkui. Dėkoju Edite Strelai už puikų jos nuveiktą darbą. Na, o dabar dešimtasis darbo atvarkės punktas - sunkiųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimas. E, norėčiau steikti žodį komisijos atstovui, kad jis padarytų įžangą diskusijose. Prašau. Čia. Ačiū, ponia pirmininkė. Labą vakarą visiems. Ačiū, kad suteikėte man galimybę pristatyti jums, kokių žingsnių imasi komisija šioje srityje. Tai yra sunkiųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimo srityje. Europos Sąjungoje maždaug kelių transporto išmetamų CO2 kiekio kiekio 20 procentų išmeta sunkiusios komercinės transporto priemonės. Ir tai sudaro 5 procentų šeps. Tarp 16 ir 17 procentų iki 2050 metų ketiname sumažinti išmetimų skaičių palyginti su 1990 metais. Iš tiesų reikia labai radikaliai imtis mažinimo, jeigu mes norime pasiekti užsibrieštų tikslų klimato kaitos padarinių švelninimo srityje. Mūsų patirtis reglamentuojant lengvųjų automobilių CO2 išmetamus kiekius rodo, kad vairuotojas turi būti suinteresuotas praėjusiais metais įsigaliojo atitinkami teisės aktai ir jeigu pažiūrėsime duomenis, kuriuos surinko komisija nuo 2000 metų, tai aiškiai matyti, kad lengviai automobiliai išmeta vis mažiau CO2. Dar vienas dalykas - konkurencija, kuri naujų ekologiškesnių technologijų srityje tik stiprės ir padės mums užtikrinti, kad mūsų siekiami standartai yra patys pažangiausi pasaulyje. Tačiau vienas rytis, kurioje reikia imtis priemonių, tai sunkiųjų komercinių transporto priemonių sritis. Ir šiuo atveju, kai galvojame automobilius, situacija yra kiek kitokia komisija ketino parengti atitinkamą strategiją, kaip tai buvo daroma anksčiau, bet dar negalime pasakyti, kad ES yra nemažai tokių automobilių gamintojų, tačiau pati rinka labai fragmentuota. Ir tai reiškia, kad vilkikai bei sunkvežimiai, e, stambus gamintojai ir atskiros vežėjų įmonės labai koncentruotos ir reikalinga galvoti, kaip bus tinkamai įgyvendinamos priemonės. Dėl dar šių metų pradžioje komisija pradėjo vertinti, koks apskritai sunkės svorio automobilių parkas egzistuoja Europos Sąjungoje, kokia yra rinkos struktūra, ką tie sunkvežimiai perveža kiek suvartojama kūro ir koks yra santykinis CO2 išmetamas kiekis. Tai reikalinga Vertinant reikalinga įvertinti ir technologijas. Pavyzdžiui, kokios yra naujausios variklių technologijos tam, kad galėtume galvoti apie tinkamus pasirinkimus. Be to komisija ketina įvertinti politinio pasirinkimo galimybės, pavyzdžiui, apivartiniai taršos leidimai arba tokių transporto priemonių uh, veiklos rodiklių nustatymas, didesnis skaidrumas ir panašiai. Dauguma tokių transporto, sunkių transporto priemonių yra pritaikytos naujoms sąlygoms, sakykime, yra naujos padangos, kurios padeda mažinti trinti dėl mažesnio pasipriešinimo oro srautui. Dar viena Problema, su kuria susidurėme šioje srityje, tai nepakankami metodai, kurie leistų įvertinti santyki tarp suvartojamo kūro ir išmetamo CO2. O toks metodas yra reikalingas, nes kitai bus labai sunku įvertinti, koks yra išmetamas kiekis ir kaip suvart, kiek suvartojama kūro. Mes žinome, kad reikalingas toks metodas, kuris leistų įvertinti, kaip galima tiksliau išmetamų teršalų kiekį. Todėl komisija imsis ir kito darbo Tai bus tyrimas susijęs su CO2 išmetamos taršos sertifikavimu ir suvartojamu kūru. Bus numatytas e, specialus įvertinimo metodas, kuris leis atsižvelgti į išmetamą CO2 kiekį, matuojant jį svorio vienetais nuvažiuotam kilometrui taip pat atsižvelgiant į šasi ir atsižvelgiant ne tik į sunkvežimus, bet taip pat į vilkikus. Fizinis transporto priemonės patikrinimas remsis kompiuteriniu modeliu. Ta procedūra reikalinga, kad galėtume tinkamai klasifikuoti sunkiasias transporto priemonės, tai yra uh, sunkvežimis, vilkikai, puspriekabės ir taip toliau, kad galėtume klasifikuoti pagal išmetamo CO2 kiekius. Ir tai mes šį darbą ketiname atlikti iki 12, per 12 metus. Jungtinėse Amerikos valstijose atliekamas darbas ir mūsų aplinkosaugos agentūra analizuoja jį. Nereikia pamiršti ir tų prioritetų, kurios, kurie yra nustatyti visose kelių transporto priemonės, priemonių srityse. Visiškai akivaizdu, kad e, galutinės darbo tvarkės nėra, jokie terminai konkretus nėra numatyti, kada tie darbai turi būti atlikti. Uh, have, uh... Ačiū ponui, ponui už uh, pristatymą. Dabar žodžio paprašęs Krisdėlis kalbės. Na, galbūt uh, terminų ir nėra, bet jau paminėjote, kad traukinys sustos tam tikrose stotise tam, tam tikrom uh, datom, nes nežinom, ar tikslas bus pasiektas, bet traukinys juda, juda akivaizdžiai. Uh, Gal būtų galima paraginti komisiją atsisakyti, e, akcentuoti CO2 išmetimų mažinimą, kaip ir e, lengvųjų komercinio transporto priemonių atveju e, pažangos su taryba pasiektumėm daugiau, jeigu kalbėtumėm apie efektyvų kūro panaudojimą. Tai svarbiausias dalykas, tai viena iš tų sričių, kur yra daug kas e, nori labiau kovoti su klimato kaita, o kiti e, nori mažinti sąnaudas verslui. Bet gal kartu tai galime padaryti, galbūt galime efektyviai naudoti e, kūrą, su, sumažinti E, sąnaudas, tuo pačiu mažinti klimato e, kaitą ir sumažinti CO2 išvietimą. Na, o kalbant apie komercinės transporto priemonės, e, ar reikia šios teisės akto, aš manyčiau, kad Europos Sąjunga tikrai nemažai pasiekusi yra. Ir Ir kalbant apie keliaivinės transporto priemonės, kai priemėme teisės aktus, tai paskatino pramonę imtis veiksmų ir tai buvo e, naudinga ir vairuotojams, ir kūro suvartojimo prasme, tai paskatino pažangą. E, inžinieriai visuomet teigia, kad to galima pasiekti. Uh, bet sakė, kad yra įvairių kliučių priemamas teisės aktas ir kažkas vyksta. Tad aš būčiau už ES teisės aktus šioje srityje. Aš suprantu tas problemas, kurias jūs įvertinot ir kaip būtų galima palyginti palyginamus dalykus, kaip nustatyti palyginamų rodiklių sistemą. Na, o kalbant apie sunkiausias komercinės transporto priemonės, pramonė savo, kad to nereikia. Skirtingai nuo lengvųjų transporto priemonių, skirtingai nuo uh, keliminių transporto priemonių, tie, kas perka sunkiausias transporto priemonės, labai stipriai pagalvoja apie sunaudojamą kūrą, apie išmetamą CO2 ir uh, tos sunkiosios transporto priemonės ir parduodamos yra reklamuojant nedidelį kūro sunaudojimą. Tai svarbu yra operatoriams. Bet e, vis dėlto galima pasakyti, kad tai taip pat yra, taip yra ir su kelviniam transporto priemonėm. Transporto priemonių e, gamintojai retai akcentuodavo efektyvų kūro suvartodami, reklamuodami lengvasias transporto priemonės. Gal dabar tai pradės daryti. Na, o galbūt galima pasakyti, kad apie tai galvoja pirkėjai, bet gamintojai to neakcentuodavo. Ar jūs nagrinėjote tai, kaip reklamuojami, e, reklamuojamos sunkiosios e, komercinės transporto priemonės, kiek kūro suvartojimas svarbus, ar rinka e, pakankamai siekia efektyviau kūro naudoti, ar mums dar reikia papildomų teisės aktų? Ačiū, Linda Makevin. Ar mes e, žinome, kokio masto e, problema yra mm, sunkiai, sunkiosios e, komersinės transporto priemonės, kiek CO2 jos išmeta, kokią dalį sudaro bendroj struktūroj. Na, aš kaip suprantu, kad ir tas teisės aktas bus taikomas ir E, autobusams, ar jie priskiriami sunkiosiams komersinėms transporto priemonėms, ar atskiras teisės aktas čia būtų. E, nes e, čia gal lengviau būtų, nes gamintojų netiek jau daug, bet aš žinau, kad labai daug iniciatyvų yra, miestai numato savo, savo atskirą politiką. Tai ką numatote autobusų srityje? Daugiau norinčių pasakyti nėra, taigi prašau komisijos atstovą atsakyti į užduotus klausimus. Um, Gal atvirkštinė tvarka pabandysiu pasakyti visų. E, e, pirma, sunkiosios transporto priemonės m, mm, išmeta apie 25 e, procentus ter, teršalų. Tai yra 5 procentai viso ES E, skaičiaus, tai tiek. Na, o kalbant apie autobusus, tai aišku, jie skiriasi nuo sunkių komercinių transporto priemonių. Bet ir autobusai e, skiriasi. Yra miesto autobusai, yra tolimųjų reisų autobusai. Uh, Taigi, e, kai pradedi apie tai galvoti, yra nemažai svarstytinų aspektų. Na, o, o konkrečiai, jeigu kalbėtume apie skaičiavimą, ar tai būtų CD e, vien, vienam keleivių kilometrui, ar, ar tai būtų kilometrai keleiviui, ar, ar kroviniui, Tačiau reikėtų akcentuoti, kad dar tik tai pradžia. Dabar rengiami yra du darbai. Vienas yra skirtas apskritai rinkos analizai, kitas e, sunkiosiams komerciniams transporto priemonėms. Taip sutikau su e, JAV e, etape, taip pat kalbėjau tais klausimais. Na, o kalbant apie sunkesias transporto priemonės, yra, e, tarkim, savart, savartynų sunkvežimiai, yra vilkikai, yra daug m, pasiegmenčių, visi, visi jie labai svarbus, todėl svarbu labai išsiaiškinti rinkos prigimti, kam tos transporto priemonės naudojamos. Uh, Yra keli gamintojai - Volvo, Scania, AM IMM tai iš tiesų yra tas visas pasektorius, yra organizacijos, kurios turime suprasti, kaip jos dirba. Dėl pono Dėvis klausimo, ar reikia teisės akto, dar tik pati pradžia, mes aiškinamės, kokie rinka yra, kaip suprasime, kaip rinka veikia, tai tuomet galvosime apie tai, kaip būtų galima parengti teisės aktus, kaip išmatuoti šių transporto priemonių emisijas. Kita vertus, visiškai sutinku su jumis, kad reikia keisti keisti rinkodarą, turime siekti ekonomikos augimo, siekti daugiau darbo vieto, turime siekti inovacijų, kalbėti apie tai, kodėl reikia taupyti kūrą, e, kodėl tai reikia daryti e, ir dėl kitų e, aspektų. Tačiau klausimas yra toks, kaip būtų galima parduoti tokį galimą teisės aktą e, pramoniai, nes, nes sieksime inovacijų, darbo vietų, ekonominio augimo, e, taip pat teigiamas įtakos aplinkai. Taip pat čia nepamirščiau e, to, kas vyksta tartunių lygmenių. JAV rengia teisės aktą skirtą sunkiosiam komersiam transporto priemonėm, Japonija tą patį daro. Tai jeigu tą darysime, turime nepamiršti pramonės, nes jeigu atsitiks, e, atsitiks taip, ir jeigu išsiaiškinsim, kad ES gamintojai gamina efektyvesnės darbo e, transporto priemonės, tai padės konkuruoti tarptautinių lygmenių ES. Taip pat reiktų e, siekti nuoseklių tarptautinių standartų, kad gamintojams sumažėtų administracinė našta. Dėkui. Dėkoju. Ar yra dar klausimai? O ar jūs rinkodarą tyrėte? Kiek iš tiesų gamintojai atsižvelgia į veiksmingą kūro panaudojimą, reklamuodami savo automobilius? Pirmininkas. Na, dabar rengiamasi tyrimui. Komisija. Taip, iš tiesų. Pramonės atstovai sako, kad daugiausiai išlaidų patiriama dėl suvartojamo kūro. Bet mes turime žinoti, kaip visa tai veikia. Aš esu nekartą uždavęs pramonės atstovams tą klausimą ir jie visada atsakydavo, kad didelę dalį išlaidų sudaro suvartojamas kūras. Dėkoju, taigi mes lauksime tų mokslinių tyrimų ir atitinkamų teisėkuros iniciatyvų. Na ir paskutinis mūsų šiandienos darbo tvarkės klausimas yra netiesioginis žemės paskirties pakeitimas ir biokūras. Tai yra tema sukėlusi daug ginčių ir yra daug įvairių studijų. Apie tai mes norėtume pasikalbėti. Čia vėlgi norėčiau suteikti žodį ponui Filip Aun iš Klim generalinio direktorato ir jo kolegai iš ener Energy generalinio direktorato. Prašau, nežinau, kuris iš jūsų kalbės pirmas. Galbūt galėtumėt mums pristatyti šį klausimą. Much, Mr. Ačiū, pane pirmininkė. Labas vakaras visiems. Na, jūs jau šiandien po pietų šiek tiek palėtėte energetikos generalinio direktorato klausimus ir klimato kaitos reikalus, o mes, kaip žinia, visi susiję. Aš suprantu, kodėl jūs įtraukite šį klausimą į savo darbo tvarkę. Klausimas svarbus ir svarstant tvarų, tvaraus kūro klausimą, ši diskusija labai reikalinga. Jūs žinote, kad nuo sekmadienio ES įsigalios biokūr, tausaus, tvaraus biokūro rodikliai. Tam reikėjo ne tik techninių pastangų, bet ir politinės valios. Be to, rinkos dalyviai turės tinkamai administruoti tam, kad parodytų, jog tvarumo pavyktų pasiekti. Ir tik tokiu atveju valstybės narės pagal atsinaujinančią energijos išteklių direktyvą atsižvelgs į biokūro kūro numatytą tikslą ir be to e, susijęs sektorius yra veiksmingas energijos naudojimas. Taigi, jeigu bus nurodyti visose direktyvose kriterijai patenkinti, tai ir visuomenė bus patenkinta. Kalbant apie biokūro tvarumą, dar yra svarbu nepamiršti, kad šių metų gruodė prasidės diskusijos ir dėl netiesioginio žemės paskirties pakeitimo. Klausimas labai susijęs ir jeigu diskusijos parodys, kad reikia, komisija imsis teisė kuros iniciatyvos. Bet ataskaitos rengimas bus tikrai nelengvas dalykas, nes netiesioginis žemės paskirties keitimas yra kompleksiškas klausimas. Be to, gali būti, kad teks atsižvelgti ir į tai, ką mes vadiname CO2 nutekėjimu. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vienu tikslu auginamos kultūros netiesiogiai skatina plėsti kultivuojamus plotus kitose vietose. Ir pavyzdžiui, šlapžėmės arba miškingos teritorijos gali būti pradėtos naudoti kitiems tikslams, o tai reiškia CO2 kiekio padidėjimą. Netiesioginis žemės paskirties pakeitimas yra sudėtingas procesas, netaip lengva jį įvertinti, bet vertinti reikia ir tai bus daroma naudojantis egzistuojančią metodiką. Mes dabar užsijima analizę, kad galėtume geriau suvokti, koks būtų šio proceso mastas. Todėl Liepos mėnesį per komisiją pradėjęs plačias viešas konsultacijas, kurios truks iki spalio mėnesio. Ir pirmiausia, komisija tomis konsultacijomis sieks įsiaiškinti, ar atliktas analitinis darbas tikrai rodo, jog dėl biokūro bus netiesiogiai keičiama žemės paskirtis ir dar vienas dalykas, ar reikia imtis kažkokių priemonių. Nes Mūsų partneriai konsultacijose labai įvairiai pasisakė. Mes gavome apie 140 atsakymų iš įvairių organizacijų, valstybių, narių, vyriausybių struktūrų ir taip pat suinteresuotų šiuo klausimu piliečių. Taigi ataskaita bus rengiama remiantis analitinėmis analizėmis ir taip pat viešų konsultacijų rezultatais. Nebejotinai lauksime ir diskusijų parlamente, nes parlamentas paruoš atitinkamą savo pranešimą ir tada galėsime pasikeisti plačių nuomonėmis. Ačiū. Danke, Herr van Steen. Dėkoju, ponia On. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, pirmininkė. Kaip Hansas. Uh minėjo, jis kalbėjo ir energetikos, ir klimato veiksmų generalinio direktorato vardu. Mes e, žinome, labai susijęs su to darbo esame, stebime jį. E, tiesą sakant, apie jų generalinių direktoratų komandos e, dirba rengiant šią ataskaitą. E, ir kažko e, pridurti dabar labai negalėčiau, galbūt palikime laiko klausimams, e, kuriuos galėtumėm išsamiau atsakyti. Dėkui. Tai tuomet dabar suteiksiu žodį uždu, galimybę užduoti klausimus, Kryton Arsenis. Ačiū pirmininkė. Pirmasis klausimas bus dėl apskaitos. Ar komisija planuoja uh, atsižvelgti į daugiamečius miškų e, planus, numatant žemės paskirties pakeitimą. Ar numatote CO2 e, apskaitą e, šioje srityje? Antrasis klausimas susijęs bus su tuo, kas aptariama ir Kankūne. Kokia bus Europos komisijos e, pozicija susijusi su e, Red Plus priemonė. Tai tuomet dabar suteiksiu žodį ponui Klut Tormes, kuris bu, anksčiau buvo pranešėjęs šią temą, prašau. E, Ačiū pirmininkė. porą pastabų. Visų pirma, institus, instituciškai, e, iš kur tai ateina. E, Pirmininkavant Prancūzijai mums buvo labai svarbu susitarti e, dėl to ir dėl inovacijų. Dar vienas pastebėjimas bus. Uh, kolegos, e, kurie pradėjo dirbti nuo 9 metų, turėtų suprasti, kad kai vyko dėrybos, dėl to mes, e, kaip parlamentas, balsuodami ITRE ir ENVI komitetuose, teikėme pakeitimus. Mano pakeitimas konkrečiai buvo 199, dėl jo buvo e, balsuojama, 50 ITRE komiteto narių buvo už mano pakeitimą 40 prieš. Ir ten buvo nurodyta 40 gramų. Pradėjome dėrėtis, mus palaikė kai kurios valstybės narės. Ir galiausiai kai parlamentas nusprendėme nepriimti sprendimų. Taip pat ir dėl to, kad labai uh, laiko trūko. Dėl ko keliu šį klausimą? Viena iš priežasčių yra ta, jeigu mes kaip parlamentas dėrėdamėsi su taryba, dalyvaujant komisijai, galų gale pritarėme tam tikrą prasme, ar atsijėme, ar nereikalaujame pritarti mūsų teikimiems pakeitimams šiem. Šiuo konkrečiu atveju tai buvo konkreti vertė nurodyta rodiklio ir vėliau Prašome, kad komisija patiktų ataskaitą, 11 įsiūlytų teisės akto projektą. Ir tuomet gan erzina tai, jeigu susidaro įspūdis, kad dalis komisijos tam tikrą na, prasme, gal, na, neboikotuoja per stiprus žodis, buvo, bet nepateikė to, dėl ko buvo akivaizdžiai uh, E, susitarta politiškai, politinė prasme, 8 gruodį. Jeigu skaitai direktyvą, 85 konstatuojamoji dalis, 19 straipsnis 6 dalis, labai aiškiai nurodo, kad tai turi būti grindžiama moksliniais įrodymais ir e, ataskaita turi būti pateikta gruodžio 31 dieną. O Liepa e, turėtų įsigalioti nuostatas. Tai mes suprantame, kad komisija nėra pasirengusi pateikti ataskaitos iki tos datos, kuri buvo nustatyta iš esmės teisės aktais. Ir mus neramina tai, kad 11 darbo programoje niekur nėra užsiminama apie ataskaitą arba siūloma bendro sprendimo e, prieimimo procedūra. Tai mums reikėtų tam tikro patikinimo iš komisijos, kad jūs rimtai dirbate šio klausimu ir nekenkėte perkeliamui tos nuostatos, dėl kurio susitarė vyriausybės valstybių narių ir parlamentas. Mano kolega anksčiau siemė žemės paskirties keitimu pateiks e, moksliškesnių argumentų ir šiandien mes turime ir kad tai yra labai svarbu ir kad e, tikrai negalima pateikti jokių argumentų, kad tai nėra svarbu. Dar vienas klausimas, kurį norėčiau iškelti ir pateikti um, pranešėjui. Rengiant teisės aktą, vienas svarbus klausimas yra uh, toks, kaip į tai reaguos rinka. Investicijos į atsinaujančius energijos šal, šaltinius. Vėjo energetika viskas yra gerai, bet iš biologinio fronto nieko nesigirdi. Ir e, kai kalbėsi su analitikais, jie sako, kad visas sektorius supantis biologinio kūrą stabdo investicijas, nes nežino, kokia bus rinka. Ir kai kalbi su tais, kas yra pasirengę investuoti į antros kartos biologinių kūrą, nes tai sudėtingesnis e, kūras. Tai jų atsakymas e, yra toks dabartinė e, sistema nėra pakankamai e, stipri. Antro, kalbant apie antros e, e, kartos kūrą, kad būtų duotas pakankamai stiprus signalas rinkai. Kuo pakeisime kūrą? sunkvežimių kūrą po 30-35 metų, jeigu ne, ne biomase. Tai iš tiesų turime siekti, kad kuo greičiau būtų investuojama į antrosios kartos biokūrą, kad ilguoju laikotarpiu e, būtų patikimas sprendimas, e, kad būtų tas sumažinimas 35 procentų ir šio požiūriu raginčiau e, komisiją dabar apsispręsti dėl vadinamojo ELUK faktoriaus, kad būtų, kad būtų galima susitarti. Dėkui. Dėkoju, Klodai. Commission... Kris Deivis. Na, manau, kad tikrai nenorėtumėm sutepti munduro garbės. Ir komisija to nenori, manau. Kas gali nutikti, jeigu atsiras kitokių pasiūlymų ar kitokie teisės aktai. Bet aš kalbėsiu tik iš savo pozicijų. Aš pats buvau entuziastas ir labai pritariau biokūrui kai atsirado teisės aktų projektai, mano galvoje kilo abejonių, netgi širpuliukai kai kada per kūną bėgdavo, bet procesas tapo nesustabdomas. Ir nuo vieno prie kito keliavome. Jūs sakote, kad poreikis energijai kelia grėsmę gamtinėms buveinėms ir taip toliau. Taip pat, kad galim nepasiekti mūsų tikslų. Klodas labai gerai pasakė, kad tam tikrą prasme, ribuojant investicijas į pirmos ir antros kartos biokūrą, antros ir trečios kartos kūrą gali brangiai kainuoti. Taigi reikia veikti nedelsiant. Mes, aišku, galime dar kartą grįžti prie tų pačių temų, bet noriu paklausti, ar komisija yra numačiusi kažkokius darbo grafikus ir kada komisija ketina pateikti konkretesnius pasiūlymus, bent jau, pavyzdžiui, kada konkrečiai bus baigtas vidutinės trukmės peržiūros procesas. Turiu galvoje dabartinių metų galiuojančių teisės aktų įvertinimas. Pone Nakaven, na kaip ir krisas, kažkada tai prasidėjo ta ne biokūrui kampanija ir jinai dabar plečiasi. Bet aš manau, kad mes turime dirbti toliau ir turime užtikrinti, kad bus jau rinkoje ir antros kartos biokūras. Galiausiai pateikimos institucijos tokios kaip UNEP, EUNEP, Jungtinės karalystės, Vokietijos, Niderlandų aplinkos saugus rytyje veikiančios organizacijos ir institucijos, kaip ir kitos pagarbios institucijos labai daug nerimauja dėl įlog e e-log. Nes daugelis europinių įmonių pradeda kultivuoti vis naujus žemės plotus tam, kad augintų žaliavą biokūrui. Ir komisija, aišku, gali išsklaidyti mūsų abejonas, bet norėčiau sužinoti, ar komisija ketina veikti šioje srityje ir atsižvelgti į elog veiksnį. Kitas dalykas. Įmonas jau investavo į biokūro gamybą. Ir mums būtina aiškiai pasakyti, kaip veiksime toliau, nes Jeigu mes negalime tikėtis iš komisijos teisingų pasiūlymų, kurie yra būtini, tai tada mums reikia tikrai žinoti, kada ką komisija planuoja atlikti. Ir manau, kad tokio aiškumo reikia, bet to aišku reikia nepamiršti ir tų aukšto lygio aplinkos apsaugos standartų, kurių bando laikytis ir kuris bando nustatyti komisiją. Iš tiesų šis klausimas labai svarbus, nes mūsų galimybė patikimai veikti taršos mažinimo srityje priklausys nuo darbo šioje biokūro srityje. Bet kyla klausimas, ar apskritai mokslas yra pasirengęs tiems mažinimams, kuriuos esame, tiems rašos mažinimams, kuriuos esame numatę. Ir turiu pasakyti, kad nėra jokių tyrimų teiginčių, kad netiesiogiai keisis žemės paskirtis. Bet visi tyrimai, kurie buvo atlikti, rodo, kad mūsų siekiami tikslai iki 20 metų, kuriuos esame nusistatę, vis tik darys poveikį žemės paskirties keitimui. Ir jeigu mes tų klausimų nepanalizuosime, tai bus blogai. Mes jau bent ribose atsinaunančių energijos šaltinių direktyvos reikėtų apie tai pagalvoti. Nėra tokių mokslinio tyrimo centrų, kurie sakytų, jog tolesnių tyrimų nereikia. Aišku, kai kurios pramonės, kai kurie pramonės sektoriai pasisako prieš. Ir aš įsivaizduoju, kodėl. Yra ir valstybių narių, kurios nėra įsitikinusios proceso teisingumu, bet nėra tų, kurie sakytų, kad visas tas procesas apskritai nieko vertas. Todėl norėčiau kreiptis į Jūs komisiją, nes aš tikrai ne, manau, kad jau ta gruodžio mėnesio data tokia yra esminė. Moksliniai tyrimai e, yra skirtingi, bet jie remiasi skirtingomis prielaidomis. Ir jeigu, pavyzdžiui, prekybos generalinis direktoratas tyria, tai tada kalbama apie 5,9 procentus uh, biokūro, 50 procentų biotanolio ir 50 procentų įprastinio kūro. Bet pasižiūrėkime iš kitos pusės - energetika. Kiek numatyta, bio, koks numatytas biokūro tikslas um, energetikos srityje. Reikia pagalvoti apie tos skirtingus tikslus, reikia įvertinti tą santyki tarp etanolio biokūro ir įprastinio kūro kad parengtume 11 metais absoliučiai tinkamą pasiūlymą, kuris būtinas, nes pramonė laukia, kokiu keliu mes ketiname žengti, nes tuo tarpu ji nežino, kokiais tyrimais susimti. Ačiū toliau Vitorijo Prodė. Ačiū ponia pirmininkė. aš visada gana skeptiškai žiūrėjau į biokūro pirmą, antrą kartą ir visas tas diskusijos. Nes mano supratimu vienintelis skirtumas tas, kad antros kartos biokūras reiškia kitokią biomasę, kuri naudojama biokūrui gauti. Tada gal reikia biški išplėsti šią diskusiją ir kalbėti apie biokūro gamiklas. Nes mūsų tikslas biokūrų pakeisti naftą, bent jau, kad nafta netaptų pagrindiniu suvartojamu kūru. Taigi, jeigu iš idealistinių pozicijų pažiūrėsim, ko mes norime pasiekti. Ir prieš toliau kalbant apie žemės paskirties keitimą, mes turime pripažinti vieną faktą, kad žemės ištekliai yra riboti ir žemė yra labai vertingas išteklius. O tai reiškia, kad turime analizuoti biomasės klausimą, miškingumo klausimus ir kitus susijusius veiksnius prieš prisimdami aukšto lygio įsipareigojimus. Kita vertus, turime būti realistais. Dar vienas dalykas, kurį būtina atlikti, tai yra sutelkti technologijų panaudojimą. Jau sakiau, kad žemė yra labai vertingas ir retas gamtinis išteklius, ribotas gamtinis išteklius. Todėl mes turime gerai pagalvoti apie tas priemonas, kurių imsimės tikslams pasiekti. Reikia pagalvoti, apie ką mes kalbame būtina įvertinti, apie kokio dydžio žemės plotus kalbame. Reikia pagalvoti apie GMS ir veiksmingą žemės kultivavimą. Aišku, vienose regionuose žemės kokybė geresnė negu kituose, o tai irgi yra svarbu. Todėl aš manau, palidovinė sistema, palidovinė informacija galėti būti mums naudinga, kuriant vienokią ar kitokią sistemą. Rita Maner. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijos atstovui už puikų klausimą apie būdinimą. Daugelis sakė, labai svarbu dėl to susitarti, pasiekti 20-iesiams numatytų tikslų. Nekartosiu to, kas buvo anksčiau sakyta, norėčiau tik tai pateikti komisijai vieną klausimą dėl durpių panaudojimo. Tai būtų dalis bioenergijos. Žinau, kad e, nuomonės ne vienareikšmiškos tuo klausimu, nemažai diskusijų vyko, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį, kad durpės Europos Sąjungoje yra prieinamas išteklius. Taigi jomis būtų galima pasinaudoti užuot e, pirkus e, anglį iš už ES ribų. Tai turėtų būti galima naudoti durpes. Pavyzdžiui, Suomijoje dabar vienai par kitaip e, daugiau nu, šimtai namų apšildomi durpėmis. Durpės lietai atsinaujinantis gamtinis išteklius, tai patvirtina tyrimai. Ir e, norėčiau sužinoti komisijos e, nuomonę, kokia dabartinė jūsų pozicija dėl durpių panaudojimo. Taigi diskusiją baigsime nuo komisijos narių atsakymo, prašau. Efenstein. Thank you, uh, Mr. Chair, and thank you. Ačiū pirmininkė Ačiū už e, komentarus. Savo atsakymų neišdainuosim. Reikės chronologiškai viską aptarti. Pradėsiu nuo ponos Pilakakio klausimo. Na, dėje, pirmojų klausimų informacijos šiandien neturime, e, tai galbūt višalių pagrindų būtų galima apsikeisti informaciją. Antras klausimas buvo susijęs su Kankūnu. Žinoma, mes informuoti apie tai, kas vyksta Kankūne ir tikimės, kad bus primtas sprendimas ar bus teigiamas rezultatas red klausimo. O dėl AILO kaip toliau bus dirbama, ne, negaliu, negaliu pasakyti, tačiau tai yra uh, mūsų regos e, laukia, reikėtų palaukti konkūno e, rezultatų ir, e, ir tada galėsime, apie, galėsime galvoti apie su vadinamojo ILOC susijusios politikos rezultatus. Ponas Deivis, Linda Makaven ir kiti uždavė klausimų dėl terminų. Ir galbūt galėčiau pateikti Jums apžvalgą to, kur mes dabar esame ir kokie kryptim judam, galvojant apie terminus Hansas. Ir aš, tiesą sakant, atėjome tiesiai iš posėdžio, kuriame buvo kalbama apie ataskaitos planą. Ataskaita buvo numatyta. Uh, parengti teisės aktos e, šių metų pabaigoje. Na ir tikimės, kad vis dėlto ataskaita bus e, baigta e, renkti prieš ar po kalėdų. Bet kokiu atveju iki gruodžio 31 dienos bus pateikta trumpa ataskaita, kurioje faktiškai bus išdėsta, ką nuveikėme, kokie tyrimai buvo atlikti per pastarosius 12 mėnesių. Ten bus kalbama apie tai, kas vyko per konsultacijas, kad būtų galima susidaryti vaizdą, kaip, kokie atsakymai buvo pateikti mūsų konsultacijų klausimus ir bus pateikti keturi aiškus variantai, kurias komisija norėtų plėtoti toliau. Čia turiu galvoj paveikio vertinimo įrengimą 11-aisiais, siekiant baigti darbą iki 11-ųjų vasaros Tad e, iš tiesų e, reikia e, parengti ataskaitą iki gruodžio pabaigos, kad matytųsi, kad, kad tikrai nebuvo taip, kad tinginiavom pastarosius porą metų, bet vis dėlto sritis yra su, sudė, sudėtinga, daug yra mokslinio abejonių, daug klausimų yra susijusių su modeliais ir dar daug ką turime išsiaiškinti, išspręsti, kad turėtumėm gerą pagrindą uh, E, poveikio vertinimo atlikti kitais metais. Tad e, tai, kad to e, nėra komisijos teisėkuros programoje, nereikėtų, nereikėtų vertinti taip, kad komisija to nedarys kitais metais. Visiškai pritarčiau tam, ką ką tik išdėstė Filipas, būtent tokie terminai mūsų numatyti yra. Norėčiau tarti porą žodžių, nors e, nenorėčiau taisyti to, ką sakė e, Klodas Turmas. Ir direktyvos formuluotė buvo tokia, kad komisija reikalui esant rengs ataskaitą. Tai teisinga būtų pasakyti, kad komisija išnagrinės e, e, klausimą ir teiks pasiūlymą dėl vadinamo ILOC veiksnio ir, ir teiks pasiūlymą dėl, dėl to. Jei to reikės, tai buvo suformuluota. E, porą kitų išsakytų minčių. Uh, Ponas Prodė teisingai atkreipė dėmesį, kad žemė yra ribotas išteklius ir. Bet iš to ir kilo visas klausimas netiesioginio žemės, netiesioginio žemės paskirties keitimo. Kaip tik tai nuo to buvo pradėta galvoti apie žemės paskirties keitimą ir kokias domisės tai lemtų. Uh, Na, Europoje nedidinama yra žemės ūkio paskirties žemės e, plotų, e, plečiami miškų e, plotai, tad iš tiesų čia poveikio kažkokio žemesnio nebūtų, bent jau tiesioginio. Dėl ponios Maner klausimo dėl durpių. Klausimas nenaujas Jis keltas ir derantis dėl direktyvos. Tuo metu komisijos pozicija buvo tokia, kokia ir dabar. Durpės nėra atsinaujinantis šaltinis, kaip apibriešta direktyvoje, nes pagal direktyvą atsinaujinantis šaltinis yra biomasė, o durpės nėra biomasė, bet vis dėlto durpės turi tam tikrų savybių, kad tai yra vietos išteklius, kurio turėtumėm naudotis ir iš tiesų durpės galima naudoti ir įvairiose antrosios kartos biokūro e, rušise, na, tačiau vis dėlto durpių panaudojimas e, neprisidės prie e, tikslų siekimo pagal atsinaujančių išteklių direktyvą. Atsakysiu uh, ponui uh, Basai ir uh, buvo Jei nagrinėtumėm įvairius scenarius, jūs minėjot 5,6 e, procentų e, scenarijo pirmosios kartos biokūro, bio e, yra ir kit, kitoks scenarius, 8 procentų pavyzdžiui, ir va, tokiu požiūriu paėmus, tai a, tikslų būtų pasiekiama. A, Vis dėlto buvo sakyta, kad yra nemažai klausimų ir abejonių susijusių su, e, su modelių sudarimu, kaip tik tai todėl mums e, reikia daugiau e, laiko pasiūlymams parengti, ataskaitai parengti, tačiau mes esame pasirengę uh, aišku, tą ataskaitą parengti, kuo, kuo labiau laikantis to termino, kuris nustatytas direktyvoje. Dėkui. Dėkoju komisijai ir visiems kolegoms, taip pat dėkoju vertėjams. Darbą pratesime rytoj 9 val. Posėdžio, rytdienos posėdžio pradžioje balsuosime.